neapykantą kurstančius ir teroristinius e, pranešimus. Nelegalus, nelegalios interneto svetainės negali propaguoti terorizmo ir negalim leisti, kad e, prie jų e, būtų lengviau prieiti negu prie oficialių interneto svetainių. Kalbant apie radikalėjimo prevenciją, tai noriu pasakyti, kad čia mes nekalbame nei apie kažkokį tai mm, izoliavimą ar, ar atskirimą tų žmonių, ne, mes norime, turiu galvoje, situaciją kalėjimuose lygiai taip pat užtikrinti ir kalėjimuose esančių žmonių teisės ir laisvės. tiek iš esmės galėčiau pasakyti apie tuos pakeitimus, kurie buvo pateikti. Darbas vyko labai turiningai, e, buvo pažvelgta į e, įvairius problemos aspektus ir aš manau, kad mums pavyks parengti protingus ir gerus kompromisus. Ähm, Dėkui e, rašydai. Dabar žodį šešėliniams pranešėjams Anai Gomeš. Norėčiau padėkoti poniai Dati už mm, nusiteikimą bendradarbiauti, už atvirumą ir manau, kad mes visi šešėliniai pranešėjai atlikome gerą darbą ir tai, kad nemažai pakeitimų pateikinėjome kartu, rodo mūsų pozicijų panašumą, norą spręsti visas problemas, siekiant išlaikyti, apginti mūsų pagrindinį interesą, kovoti su radikalizacija, bet iš kitos pusės išlaikant pagrindinės e, teisės, pagrindinės piliečių teisės. Dabar pereisiu prie anglų kalbos, nes mano užrašai yra angliškai, tai man bus lengviau. Yra keletas sričių, kur dar nesame pasiekę galutinio sustarimo, bet nebejoju, kad susitarsime dėl kompromisų. Viena iš tų sričių yra segregalizacija galimai radikalizuotų kalinių kalėjimuose. Dabartinė e, formuluotė penktoje dalyje yra mano frakcijai primtina. Pone Dati suformulavo šias nuostatas, bet mes, net jei ir tie kaliniai yra radikalizuoti, turime numatyti kažkokią galimybę jiem integruotis, nes jei mes laikysime, kad jie yra prarasti, viskas su jais nieko nebegalime padaryti, tai nieko ir mums nepavyks padaryti. Taigi turime kaip tai pabrėžti tą reintegracijos sieki, o ne sieki atskirti tokius žmonės tiek kalėjimuose, tiek ne. Toliau internetas, ponia Dati irgi minėjo interneto klausimus. E, pranešime turėtume pasakyti, kad negalima interneto paslaugų tiekėjams primesti atsakomybės už visą interneto turinį Labai svarbu, kad turėtume ir, ir teisingą, ir į realybę nukreiptą e, situaciją ir čia turėtume e, neužmiršti ir teisės saugos aspekto. Tai, kas siūloma ir tai, kas galėtų būti, tai čia tik tai vienas žingsnelis iki cenzūros. Tai galbūt čia geriau reiktų kalbėti apie individualius atskirus patikrinimus. Galbūt geriau kurti tuos pozityvius naratyvus ar pozityvę praktiką, kuri m, mm, pakirstų e, smurtą skatinančius pranešimus Mm, kuri neleistų tokiam pranešimam plisti internete. Ir čia, aišku, reikia įtraukti vietos bendruomenės ir tam reikia komisijos paramos, taip pat ir finansinės, bet ne tik finansinės. Ir trečia, komitete turėtume neatskirti tos, to, to vidinio ir išorinio saugumo, nes tarp jų nėra tos ribos. Šie dalykai vidaus ir išorės saugumas yra susiję, nors mes net ir parlamente kartais bandome juos atskirti. Turime numatyti priemonės, e, nes tiek išorės, tiek vidaus saugumo tikslas vienas - kovoti su radikalizacija. Taigi mūsų pateikti pakeitimai apie tai irgi kalba ir mes taip pat skatiname, kad valstybės narės efektyviau, daugiau keistus informaciją, taip pat ir žvalgybiniais duomenimis, nes be žvalgybinių duomenų, e, be visos žvalgybinės informacijos negalima tinkamai kovoti su terorizmu, kad būtų galima keisti žvalgybinę informaciją, reikia pasitikėti vieniem kitais, be to pasitikėjimo mes niekur nenaisime, turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios irgi kovoja su terorizmu, bet kai kurios tos trečios šalis e, žaidžia dvigubus žaidimus. Turime, pavyzdžiui, tokiuose net šalise kaip Libijoje rasti tų, su kuo galėtume bendrauti, nors ir tik yra pasiektas susitarimas su Bernardin Lijo, bet nemanau, kad su Libija e, šią prasme galime dabar efektyviai e, bendradarbiauti, bet reikia ieškoti kelių. Tai tiek galėčiau pasakyti ir tikiuosi, kad mums pavyks gerą kompromisą sudaryti. E, Sofinfeld. Ačiū labai nuoširdžiausiai. Anai Sofinfeld. Aš Maitė Pakasto Konduo pakeičiu, kurie mūsų šešėlinė pranešėja. Aš taip pat, kaip ir ji, pateikėme pakeitimų dėl kalbos apibrėžimų. Mes kalbam apie radikalėjimą užsienio kovotus. Tas terminas vartojame gana neapibrėžiai, bet jeigu kalbame apie užsienio kovotus, tai nėra užsieniečiai, yra iš mūsų pačių šalių. Radikalėjimas man labiau tiktų smurtinis ekstremizmas Aš pati esu radikali ir su amžiumi dar labiau radikali, tai nežinau, ar tas terminas tikrai geras. Mm, Pone Pagaso Tunduo e, savo pakeitimais bando susiaurinti apriepti pranešimo nes jos nuomonė pradinis pranešimas pernelik daug akcentuoja represyvinės priemonės, o ji norėtų, kad būtų labiau akcentuojamos preventyvios priemonės, prevencinės priemonės. Daug pakeitimų susijusių su tuo, kad nereikia stigmatizuoti konkrečių bendruomenių dėl religijos ir visi veiksmai, ir, ir, ir e, kalbam apie tai, kad visi veiksmai turi atitikti žmogaus teisių standartus. Mūsų šešėlinė pranešėja taip pat e, sako, kokia svarbi yra pilietinė visuomenė, ne tik vietos bendruomenėse, kur prasideda verbavimas, bet ir kitose kontekstuose, apie kuriuos kalba pranešimas, tai yra kalėjimai, internetas, taip pat kalba apie NVO savanorių aukų e, policininkų padėtį. Jie taip pat akcentuoja, kad verbavimo procesas gali būti globalus reiškinys, bet mes neturėtume rodyti pirštais į konkrečias šalis ar regionus. Reikėtų galvoti apie tai, kas vyksta visame pasaulyje ir ES viduje. Dėl konkrečių e, temų. Kalėjimai. Jie nori akcentuoti NVO svarbą, kalėjimų darbuotojų vaidmenį nes e, reikia apmokyti darbuotojus, kad jie galėtų nustatyti ir e, užkirsti kelią darbavimui e, ar ekstremizmui. Bet viešoji, jeigu viešoji administracija penelik daug išis, tai gali duoti priešingų rezultatų, reikia visiškai atsižvelgti į m, mm, tikėjimo laisvę ir leisti dirbti e, e, šventikams kalėjimuose. Dėl interneto, interneto bendrovės, interneto paslaugų teikėjų vaidmo yra svarbus ir mes turime skatinti juos bendradarbiauti, bet jeigu jie to atsisakys, tai negalime paukoti žodžio laisvės. Dėl švietimo lavinimo Pone Pagaso ir Tunduo mano, kad tai yra svarbiausia pranešimo dalis ir reikia ją labiausiai akcentuoti, kadangi integracija prasideda būtent tame etape pozityvus nusteikimas dėl bendrų vertybių, e, mokymas mūsų stiprins ir Europos pilietybė bus sustiprinta tokiu būdu ir tai yra esminės svarbos priemonė. Konkrečios programos skirtos e, pozityviam identifikavimui yra labai svarbios, bet e, valdžios institucijos turėtų pernelyg daug nesikišti, nes reikia užtikrinti ir švietimo e, sistemų laisvę, nes ne tik mokyklos to užsima, bet ir šeimos bei socialinė aplinka. Mes norime sustiprinti veiksmus šioje srityje ir tie veiksmai turėtų būti gyvendami ekspertų ar organizacijų, kurios užsima e, smurtinio ekstremizmo naikinimu. Ir dar noriu pasakyti, kad Pagaso Urtunduo yra labai patyrusi asmeniškai e, šioje srityje Baskų šalyje, krašte. Galiausiai ji pabrėžia, kad būtina keistis informacija ir pažangiaja praktika, taip pat e, užtikrinti, kad bus laikomasi pagrindinių teisių ir kad visi veiksmai susijęs su piliečių verbavimu, e, jau nagrinė, juos nagrinėjant e, visuomet bus laikomasi teisės, e, teisinės valstybės principų ir žmogaus teisių. Ačiū Sofijai. Spinelį. Ačiū, ponia Raštai Dati. Jie atliko labai sudėtingą darbą ir dirbo tokiu jautriu klausimu. Dabar perėsiu prie savo kalbos, italų kalbos. Nes pasirašiau savo pastabas itališkai. Aš esu šešėlinė pranešėja. Kreipiausi į 14 nevyriausybinių organizacijų. Prašiau, kad jūs pareikštų savo nuomonę. Ir dauguma atsakymų minėjo tris esminės svarbos dalykus. Manoma, kad pranešimas turėtų e, daugiau skirdėmėsio prevencijai, o ne taisyklių gyvenimui, kaip kad dabar rašoma pranešime. Daugelis iš išpolių yra vykdomi ne užsieniečių, bet tų, kurie išauga mūsų visuomenėse, e, mūsų miestų pakraščiuose, priemiščiuose. Prašymė daugiausiai kalbama apie e, religinius radikalus, o netiek daug dėmesio skiriama pasiekmėms ir e, dėl to kyla religinės stigmatizacijos pavojus. Norėčiau paminėti Europolo neseniai paskeltas dvi ataskaitas. Jos susijusios su smurtiniais teroristiniais išpoliais 2013 ir 2014 metais. 13 metais radikalimas ir religinis ekstremizmas e, išiškėjo dviejų išpolių metu šimtas žmonių nukentėjo, o 14 metais dauguma išpolių nebuvo religinio pobūdžio. Tokia yra Europolo nuomonė. Norėčiau pasakyti, jog e, pritariu Sofijai Inetvelt. Mes kur kas e, tiksliau turėtume atbrėžti terminus, nes atrodo, kalbame bendrai, bet reikia smurtą, smurtinį ekstremizmą tiksliau apibrėžti ir vartoti gal tą terminą, o ne terminą radikalizmas. Fundamentalizmas gali būti ir nesmurtinis. Nereikėtų stigmatizuoti iš kaip tik tokio fundamentalizmo. Pateikiau aš pakeitimų frakciją, pateikiau pakeitimų ir mes juose akcentuojame E, socialinės atskirties ir getų taip vadinamų neigiamą vaidmenį žmonės e, nesijaučia esantis visuomenės dalimi, priklausantis visuomeniai, yra nustumami į užbį, nejaučia, kad yra integruojami į Europos Sąjungą. Dabar atskirimas kalėjimuose. Mes apie tai esame anksčiau kalbėję komitete. Ir manau, kad ponia Dati. Mano, kad tas atskirimas yra gal kažkaip kitaip suprantamas, bet mes suprantame tai kaip kažkokia izolacija atskirimai reikėtų rasti tam tikrą terminą, kuris leistų mums pasiekti sutarimą. Reikėtų dėl paties žodžio susitarti. Internetas. Tai labai jautrus klausimas mūsų frakcijai. Kontrolė ar cenzūra atvejai e, tie turi būti labai atidžiai e, išnagrinėti reikia garantijų dėl e, žodžio informacijos laisvės, kad vartotojams nebūtų pakengta e, dėl švietimo, kursai dėl tolerancijos, pagarbos vairoviai, tai turėtų būti organizuojama mūsų nuomonė. Taip pat labai svarbu užtikrinti e, teisinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis prašau, kad kiekviename sustarime būtų įrašyta būtina sąlyga, tai yra pagarba Europos pagrindinės žmogus teisėms ar žmogus teisėms aukštesnių lygmenių. Prašau, kad būtų e, nedubliuojama imigracija ir terorizmas, taip pat prieštarauju e, etniniam, e, rasiniam ar techniniam profiliavimui. tikiuosi, kad mes sugebėsime pasiekti kompromisą, bent jau dėl terminų, kaip sakiau. Ir taip pat tikiuosi, kad bus atsižvelgta į daugelį mano pasiūlymą. Ačiū. Labai ačiū kolegijai Sinelį. Jean Lambert, ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Dati už jos pranešimą. Vasarą teks neblogai padirbėti, gilinantis į visus tuos pakeitimus, kurie atveria mums daugybę galimybių. Vieni galvoja, kad tai yra kažkas, kas gali būti represinėmis priemonėmis valstybės narėse išspręsta, kiti laikosi holistiško labiau požiūrio. Kiti jau sakė, kad teks e, rinktis ir aš galiu uh, suprasti, kaip kas pateikė pakeitimus, vieni gali būti geresni negu tie, kuriuos aš pateikiau ir galbūt mes kažkaip rasime sutarimą. Dėl kai kurio paminėtų dalykų manau, kad mums reikia išsiaiškinti tiksliai, apie ką kalbame 21, pavyzdžiui, punktas, kas yra radikalėjimas, ką tai reiškia šiame kontekste, ar uh, užsienio kovotojų klausimas, nes mes pamirštame, jog dažnai tai yra ES piliečiai kurie vykdo išpolius prieš kitų ES valstybių piliečius. Apriptis, taikymas rytis. Mm, man atrodo, kad reikia galvoti apie plačią aprėptį, bet pati pateikiau pakeitimų 23, e, 142, tai yra mano pakeitimai. Mes turime tiksliai žinoti, apie ką kalbame. Radikalėjimas ne E, būdingas kažkokiam atskiram tikėjimui ar vienai ideologijai. Jeigu žiūrėsime į rasistinius išpolius, išpolius prieš musulmonus, islamofobiškas atakas, antisemitinius išpolius, jų jie egzistuoja. Arba, pavyzdžiui, išpoliai Londono metro. E, jų, jų autoriai yra žmonės, kurie išpažįsta įvairiausius tikėjimus bet jų tikslas e, žudyti ir sukelti baisę sumaišti visuomenėje. Mes turime tai prisiminti, nes kitaip kyla pavojus, kad kažkas galės toliau laisvai burtis. Norėčiau pritarti kolegų mintims dėl tų, kas atsakingas už e, priežiūrą ir už paramą reikia aiškiai tai apibriežti, reikia kalbėti apie tam tikras profesionalų grupės ir uh, kuo daugiau žmonių paklius į priežiūros struktūrą kiratį, tuo uh, daugiau mes prasime patikimėjimo ir pažeisime visuomenės pagrindus. Atsiprašymas E, dėl teroristinio išpolio yra ne tas pats, pavyzdžiui, kaip paaiškinimas. Junktinėje karalystėje šiuo metu kalbam apie tai, kokios diskusijos e, leistinos yra universitete, akademinėje sferoje. Ir mes norime e, veikti prieš smurtišką, smurtinį ekstremizmą ir dėkti uh, visuotinės universalės vertybės. Dėl, e, dėl kalėjimo aš taip pat pateikiau pakeitimų, bet vėliau, kai kalbėsime apie kompromisus, galėsime tai aptarti. Dėl interneto mūsų atspirties taškas yra dabartiniai ES teisės aktai. E, pavyzdžiui, e, teisės aktuose dėl pornografijos prevencijos, vaikų išnaudojimo prevencijos yra numatytos e, nuostatos e, bendradarbiavimą su trečiomis šalimis mes labai aiškiai turime kalbėti apie saugiklius, kuriuos turime turėti. E, iš Guantanamo pasimokėme, kai ko pavyzdžiui amerikiečiai dabar mato, kad Guantanamas yra tarsi veisikla E, verbuotojų ir mes turime e, galvoti, ką reiškia geras bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis. Ir dėl reintegravimo turime, mano nuomonė, pasižiūrėti, ko galime pasimokyti, o ne vadovautis nusistatymais iš ankstiniais, e, kurie atsispindi kai kuriuose pakeitimuose. Manau, galėsime padirbėti kartu, parengti bendrą gerą uh, pranešimą, tačiau nepavydžiu pranešiai mm, to darbo, kurio pareikalaus kompromisų pareigimės, nes jie kartais tiesiog mm, užgožia daugą, bet laukiu diskusijų dėl galutinio pranešimo. Skaitis su kolegin Vinda. Ačiū, panas Vinda. Ačiū pirmininkė. Ataskaita, pranešimas, kurį mes čia aptarėme, yra labiausiai neatsakingas pranešimas, kokį kada nors esame e, svarstę. Teroristai čia pristatomi vos ne kaip aukos. Pranešime sakoma, kad e, užsienio kovotojai yra turėję praeitie skaudžios patirties. E, noriu parodyti nuotrauką, galbūt jos labai gerai nematote, bet tai yra pavyzdys, kaip atrodo e, tie e, kovotojai. Penki vyrai čia, kurie buvo įtariami šnipinėjimu, jie buvo įstumti į laivą ir tada išstumti į vandenį ir jie paskendo. Ir visą tai galima pamatyti internete. Aš tikrųjų tai yra baisu. Aš, e, turiu, aš nepatikėjau savo akimis, kai pamačiau šitą vaizdą. Ir Kyla klausimas, kaip spręsti šias problemas ES. Mes vakar kalbėjome su Eurojusto atstovais, kalbėjome apie keitimas informaciją ir ryšius tarp įvairių teroristinių grupuočių ir iš tikrųjų tai, ką girdėjome, buvo baisu kas buvo įvykdyta Paryžiuje, Bruselėje, Londone, Tunise. Visai neseniai mes turime užkirsti kelią teroristų įvažiavimui Europos Sąjungą. Ačiū, kolega Betin. Ačiū, pirmininkė. Pranešime kalbama apie radikalizavimą, tarsi tai būtų kažkoks toks spontaniškas reiškinys, kuris be jokios priežasties jame ir atsirado, bet vis teroristai turi turėti ideologiją, kokią nors ideologiją, kad pateisintų savo smurtą. Per paskutinį pusę amžiaus matėme Airijos nacionalistų, Baskų e, regiono teroristų e, veiklą ir jie turėjo kažkokį kilnų tikslą, kuriuo teisino savo veiklą. Ir dabar dabartiniai teroristai taip pat turi ideologiją, kurią geriausiai išreiškia ISIS ir islamo valstybę. Jie tarsi siekia sukurti kalifatą ir siekti, kad jų religija įsiviešpatautų visame pasaulyje. E, ir pranešime nieko nesakoma būtent apie ideologiją. Čia ne kartą nesakoma, mm, neminimas džihadas ar islamistai. Vienas bendras bruožas būdingas visiems teroristams - tai jų bendra literatūra, kurią jie skaito. Tai yra Koranas, kur um, rašoma, kad jie turi žudyti visus, ką tik sutinka netikėlius ir taip toliau. Ir jų vadinamasis pranašas sako, kad um, teisingumo diena neteis, kol musulmonai neižudys žydų. Stebiuosi, kad šie tekstai nesusilaukia didesnio mūsų dėmesio. Bet kas yra radikalizmas? Aš sutinku, kad tai yra smurtinis ekstremizmas. Tai yra smurtinė karinė Mohameto kulto išraiška. Ir tai yra. Ir o ekstremaliausias, ekstremaliausia to apraiška yra m, mm, žudimas, nes ir, saviž, ir žudimas, net jeigu pats teroristas žūna, tada patenka į rojų ir taip toliau ir panašiai. Mes e, girdėjome, kad prieš porą mėnesių Jordanijos e, karalius e, kalbėjo apie nusaikų islamą, bet nusaikus musulmonai turėtų tuomet atmesti ekstremistinės Korano dalis, kurios nebetinka dabartiniams laikams. Jie turi išsumti ekstremistus iš mečečių, o vakarų vyriausybės turi aiškiai pasakyti, kad e, fundamentalistinis islamas e, jam ne vieta dabartinėje visuomenėje. Kaip galim imtis praktinių priemonių? Pirmiausia, turime užkirsti kelią masiniai imigracijai, o nespartinti ją, kaip kad šiandien kalbėjome. Mm, ir negalime tverti legalių, daugiau legalių kelių e, migracijos, nes mes negalime priimti dar daugiau žmonių į mūsų visuomenės, kurių neturi tų pačių bendrų vertybių. Mes turime nustoti uh, E, mečečių ir imamų finansavimą iš Saudo Arabijos ir Pakistano. Tos valstybės e, siunčia didžiulės sumas skirtas e, mečečių statybai. Ten, kur aš gyvenu, Londone, mes turime labai gražių mečečių, kurias finansavo būtent kitos valstybės, musulmoniškos valstybės. Ir galiausiai mes turime keisti mentalitetą. Pirmiausia, mes turime keisti savo mentalitetą ir artimieji rytai turi nustoti vadovautis viduramžių ideologija. Kolegė Mayer. Ačiū pirmininkė. Aš sutinku, kad pranešime kažkaip apeinama tai, kas yra skaudžiausia. Kalbama apie radikalizavimą, neįvardijant jo ar ne, nenaudojant tam tikrų savokų. Iš tikrųjų, kalbama apie jaunus asmenys, kurie jaučiasi nusivylę ir taip toliau. Na, aš nenorėčiau vadinti Tiksliau, iš tikrųjų svarbu kalbėti apie tai, kad radikalizavimas yra susijęs su ideologinėmis um, priežastimis. Mes turime um, užkirsti kelią teroristų atvykimui į Europos Sąjungą. Aš manau, kad uh, mes turėtume vis dėlto išsiųsti teroristus, o ne pasilikti, palikti juos Europos Sąjungoje kaip elgiamasi su džihadistais. Kai kurie jų yra deportuoti, bet kiek dar jų atvyko, ar mes žinome. Ir kaip yra su išorės sienų kontrolė. Pranešime apie tai e, kalbama, bet kol ES įsileis didžiulius migrantų skaičius, mes nežinome, kas jie gali būti, kad jie teroristai. Tai iš tikrųjų um, mums kils didžiulis pavojus. Mes turime atsiriboti mm, nuo tos dabartinės tolerantiškos mm, pozicijos. Nereikia gerti arbatos su mm, imamais, kurie skatina neapykantą. Mes turime uždaryti sienas ir siūsti laivus atgal, taip kaip daro australai. Ir paskutinis kalbėtojas Žerar e, Dupri. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Datį, e, parengus tokį pranešimą, nors kai kurie mums jos kai kurie pasiūlymai yra neprimtini, kai kurie kolegos net ir griežčiau kalbėjo Bet kuriuo atveju šis pranešimas yra geras pagrindas darbui, nes nušvečia situaciją. Ir ponė pranešėja, neklausykite tų, e, kurie kaltina jūs bendradarbiavimu su teroristais. Tai tik rodo e, kvailumą, o ne analizės gilumą tokių kolegų. Taip pat norėčiau perspėti, e, kad neturėtume suplakti imigrantų ir teroristų. Galbūt kai kurie migrantai gali būti teroristais, bet ne, ne, nedarykime tų tokių primityvių išvadų, ponė pranešėja. Mūsų siūlomi pakeitimai e, susijęs su kuo? Pirmiausia, jūs kalbate apie strategiją Ir tai, ko gero, nėra sąžininga komisijos atžvilgių, nes komisija mini strategiją, o mes turime kalbėti apie operatyvinį veiksmų planą, kuris turėtų būti įgyvendintas. Strategija yra, bet jinai turi būti paversta realių veiksmų planų ir mm, čia turėtume Mm, susitelkti. Toliau mm, terminai, savokos. Manau, kad čia turėtume remtis Europos tarybos papildomų protokolų, kur kalbama apie smurtaujantį, apie smurtinį terorizmą ir radikalizmą. Tuos pačius terminus, tas pačias savokas turėtume naudoti. Toliau su kolegomis kurie norėtų pabrėžti Europolo vaidmenį, ypač kovojant su mm, neapykanta kurstančių internetinių turinių ir pavojingų turinių. Tyrimai rodo, kad internetas turi daug didesnį poveikį jaunimui negu mečetės tie kovotojai yra veikiami interneto draugų ir taip toliau. Taigi reikia stebėti, kas vyksta internete, kontroliuoti, nors tai yra tokia uh, delikati situacija, nes čia susidurėme ir su saviraiškos laisvės užtikrinimo būtinumu. Jei uh, turiu teisingą informaciją, uh, tai nuo Liepos pradžios jau buvo 50 kartų iš interneto Europolo dėka pašalintos e, smurtą ir neapykantą kurstančios žinutės. Taigi Europolo veikla šią prasme yra daug efektyvesnė negu atskirų valstybių narių, nors, kaip jau minėjau, čia klausimas yra jautrus, nes kalbame ir apie saviraiškos laisvę. Dar ką norėčiau pasakyti, E, neturime e, susitelkti tie, tik ties vidaus saugumo strategija, išorės saugumas yra svarbus. Čia turime neužmiršti savo partnerių trečiosiose šalise, nors kai kuriuose jų situacija įtempta. ES turi skirti lėšų, kad tos valstybės galėtų e, pačios kovoti prieš džihadą, prieš smurto ir, ir smurtą kurstančius išsisakymus. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū, Žerarai. Manau, kad kolega e, Jengė paprašė žodžio. O tada stiksiu žodį pranešėjai dar kartą. Ačiū pirmininkė. Tai tikrai labai įdomi tema ir svarbi. Mano veikla su ja taip pat susijusi. Ir čia Libė komitete įdomu klausytis e, nuomonių apie tai, kaip e, reikėtų šią problemą spręsti. Aš dirbu kultūros komitete, taigi ten taip pat mes apie tai kalbame. Svarbu kalbėti apie tai, kaip deradikalizuoti, kaip dirbti su tais asmenimis ir šeimomis, kaip teikti paramą šeimoms radikalizuotų asmenų kad e, nesukurtume užburto rato. Reikia padėti ne tik šeimoms, bet mes turime turėti paramos tinklus, turime pasitelkti švietimo priemonės, mokyklų programas, kultūros programas ir netgi e, vykdyti atitinkamas programas kalėjimuose, kur yra um, intensyvus radikalizavimas. Taigi reikia naudoti kultūrinės ir e, psichologinės programas kad galėtume padėti tiems žmonėms. Po deradikalizavimo programų jie savo ruoštų galėtų padėti kitiems, nes jie būtų artimai susipažinę su radikalizavimo procesu, taigi žinotų, kaip kitiems padėti. Ir dar aš manau, mes nepakankamai kalbame apie e, radikalizuotų asmenų identifikavimą. Aš manau, kad e, labai dažnai mes e, vartojame apibendrinimus ir tie apibendrinimai yra tokie, kad tai yra dažniausiai imigrantai iš pažeidžiamų visuomenės grupių. Aš stengiuosi suprasti, koks yra jų socialinis profilis, kas pasuka tą kryptimį. Tai nėra būtinai uh, kažkokių vargingų visuomenės sluoksnių atstovai. E, dažnai e, tai yra iš įvairių visuomenės grupių. Žinome, kad radikalizavimas e, vyksta, pavyzdžiui, internetu ir šiuo keliu gali būti veikti ne vien vargingiausi visuomenės sluoksniai. Mūsų darbe būtina atsižvelgti į kultūros, psichologijos aspektus. Ir aš norėčiau paminėti dar vieną prioritetinį aspektą. Mes turime akcentuoti tarp kultūrinį e, metmenį turime skatinti kitų kultūrų, kitų religijų pažinimą, nes tik taip galima išvengti kitų kultūrų ir religijų baimę. Ir taip taip pat būdas kovoti su radikalizavimu. Ačiū rašyd. Dėkui. Ponė pirmininkė, dėkui Monika, dėkoju kolegoms už visus komentarus. Kalbėsiu trumpai. Aš pritariu, kad turime E, kaip siūlė Ana Gomes ir kolegos, naudoti tas jų siūlytas savokas, naudoti tikslesnę terminologiją, radikalizmas ar e, integra, integrizmas e, gali būti susijęs e, su religija, bet nebūtinai e, ir, ir turime pagalvoti apie šios dalykus. Komisija e, labiau orientuojasi į strategiją negu į veiksmų planą. E, kolega teisingai pabrėžė e, kalinių segregaciją. Aš nepasisakau už tų kalinių segregaciją ar atskirimą, bet turime turėti situaciją, turime mm, pasižiūrėti, kokia yra situacija ir turime pasižiūrėti, kaip Prancūzijai pavyksta tokius kalinius, kurie yra ant radikalizmo ribos, atvesti į doros e, kelią. Ir teisybė, kad internetas jaunus žmonės veikia daug labiau negu mečetės. Čia turime neužmiršti saviraiškos laisvės aspekto, bet turime mm, būti ir griežtesni interneto atžvilgių, kai dažnai toksai e, neapykantą kurstantis turinys transliuojamas ir pasipelnimo tikslais. Šis e, pranešimas turi e, siūlyti veiksmingas mm, radikalizmo prevencijos kovos su radikalizmu priemonės. Europolas, mano nuomonė, yra tinkama instituciją, tinkamą agentūrą um, kovoti su radikalizavimu. Ir mes, kalbant apie uh, finansavimą ir pagalbą trečiosiom valstybėm, turime žiūrėti, kur mūsų mm, pagalbos lėšos uh, nuplaukia ir ypač turiu galvoje mūsų išorės santykius e, su kaiminėmis. E, kaip buvo minėta, mečetės Londone yra finansuojamos e, trečiųjų valstybių. Turime pasižiūrėti, kam tos lėšos iš tiesų naudojamos. Ponas Dioprė kalbėjo apie kai kurių kolegų kvailumą manau, kad čia galbūt esame mm, dažnai stagmatizuojame dalykus, per daug nesusimastydami. Taip yra žmonės, kurie yra teroristai ir kurie galbūt patenka su migrantais, bet tikrai negalime sakyti, kad migrantai yra teroristai, taigi turime vengti stigmatizacijos ar kai kurių dalykų sukarikatūrinimo, ar klišių naudojimo. Aš savo pranešime nesu parašęs nei vieno sakinio, kur būtų sakoma, kad teroristai yra aukos. Bet su barbarais negalime e, kovoti barbariškomis priemonėmis. Guantanamo kalėjimas yra puikus to pavyzdys nes jo jis nepasiteisino tie žmonės, kurie išėjo iš Guantanamo kalėjimo, išėjo kaip radikalizuoti asmenys. Mes, Europos parlamentas, turime rodyti atsakomybę, turime užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių apsaugą, turime užtikrinti teisės viršenybę ir savo tikslų siekti demokratinėmis priemonėmis tiek norėjau pasakyti. Ir turint galvoj visas diskusijas, esu tikra, kad sustarsime dėl kompromisų ir turėsime veiksmingą veiksmų planą jau rugsėjį. Vielen Dank, Frau Kollegin, und äh, viel Erfolg mit den über 662 Anträgen. Und Ačiū, Pasitengsime tikrai visus pakeitimus įtraukti į pranešimą. Spalio 12 ir 13 dienomis balsuosime komitete. Ir plenarinėje sesijoje balsavimas vyks lapkričio mėnesį. Dabar kitas darbotvarkės punktas, kaip žinia, 19 atidėjome ir kitas 20 yra klausimas. Yra e, kovo 12 klausimas komisijai apie Frontex e, lėšas Ispanijoje. E, Pone Gosman pateikė šį klausimą. Guzman. Yra pagal 131 taisyklės ketvirtą dalį nemažai užsirašė pasisakyti. Ponas Kačinski, prašom. Good afternoon. My name is Wojtek Kalociński. I'm from DG, um, from the Commission, from DG Migration and Home Affairs from UNI dealing with border. Labai diena, ačiū. Aš esu iš komisijos ir norėčiau pateikti atsakymą į klausimai, kurį atsakoma raštu dėl Frontexo biudžeto. Norėjau paaiškinti, kad kadangi tai yra klausimas susijęs su agentūros biudžeto įgyvendinimu, pagal komisijos kaip įprasta komisijai, komisija perdavė šį klausimą Frontexui, kad gautų detalę informaciją. Atsakymas buvo nusiųstas parlamentui jau birželio 18 dieną ir pagal Frontexo pateiktą informaciją, vadovaudamas šią informaciją, komisija nusintė gerbiamam parlamento nariui papildomą informaciją. Ir aš norėčiau pateikti tai, kas, ta informacija, kuri buvo e, laiške. Dėl mm, Frontexo operacijų finansavimo e, Ispanijoje norėčiau pasakyti, kad e, Frontexas koordinavo keturias jungtinės operacijas 2014-aisiais Ispanijoje, tai yra Jera, Indalao, Minerva ir Focal Point C operacijos. Bendra paskirta suma šioms operacijoms buvo 4 milijonai 6 mm, tūkstančiai 81 milijonas eurų. Kai dėl kontrolės sistemos agentūra turi patikimą kontrolės sistemą, kuri užtikrina, kad operacijoms skirtos lėšos yra tinkamai panaudojamas. Aš taip pat norėčiau paaiškinti, kadangi klausime, tai buvo įrašyta. Operacija Mars Majorum, šią operaciją minėjo parlamento narys, šią operaciją e, organizavo ir gyvendino Italijos valdžios institucijos per jų pirmininkavimo laikotarpį ir Frontexas neskyrė tada e, lėšų šiai operacijai. Kai dėl ekspost vertinimų šių operacijų Pagal 33 straipsnio 3 dalį Frontex teigiamojo reglamento Frontexas turi vertinti visų jungtinių operacijų rezultatus. Ir šios operacijos buvo įgyvendinamos su Frontexu ir mm, priimančiosiomis valstybėmis narėmis ir buvo parengtos vertinimo ataskaitos. Tose ataskaitose atsispindėjo ir operatyviniai, ir finansiniai aspektai. Atsakymą pateiktame parlamentui yra nurodyta, kokie buvo šių keturių operacijų tikslai. Ir taip pat e, paaiškinama, ar buvo pasiekti užsibriežti tikslai. Aš nežinau, ar verta dabar detaliai kalbėti apie visus šios elementus. Aš galiu perskaityti tos keturis e, priedus. Paklausiu pana Žerar nuomonės. Taip, prašom, perskaitykite. Taigi, jungtinė operacija Hera 2014 metais buvo keletas tikslų Pagrindinis tikslas buvo sustiprinti sienų apsaugą ir pagal agentūros um, atliktą vertinimą šis tikslas buvo pasiektas. Kitas tikslas buvo sustiprinti sienų apsaugos veiksmingumą ir agentūros nuomonė tai buvo iš dalies pasiekta. Kitas tikslas um, buvo sustiprinti operatyvinį bendradarbiavimą. Šis tikslas taip pat iš dalies pasiektas. Dėl um, sustiprinto informacijos keitimasi dalinai pasiekta, o kai dėl keitimas informacija veiksmingumo mm, sustiprinimo pasiektas tikslas, e, toliau dėl rizikos ir grėsmių vertinimo šis tikslas nebuvo pasiektas, remintis e, agentūros e, pateikta nuomonė. Mm, tai buvo tikslas susijęs su grėsmių ir rizikos susijusios su imigracija vertinimas. Ir dar buvo e, nagrinėjama gerosios praktikos įtvirtinimas, e, šis tikslas buvo pasiektas ir galiausiai nuolatinių struktūrų įsteigimo tikslas, kuris taip pat mūsų nuomonė pasiektas. Toliau Delao operacija 2014 dėl sienų apsaugos tikslo, jis pasiektas. Sienų apsaugos veiksmingumo didinimas pasiektas, operatyvinio bendradarbiavimo tikslas pasiektas, stiprintas informacijos keitimas dalinai pasiektas, informacijos keitimosi veiksmingumas iš dalies pasiektas galimų grėsmių nustatymas pasiektas dėl gerosios praktikos, tikslas pasiektas ir nuolatinių struktūrų tikslas taip pat pasiektas. Trečia operacija Minerva. Sienų apsaugos tikslas pasiektas pas, e, sienų saugumo tikslas pasiektas, operatyvinio bendradarbiavimo e, sustiprinimas pasiektas, informacijos keitimosi tikslas pasiektas. Keitimosi informacija veiksmingumo tikslas iš dalies pasiektas ir galimų grėsmių nustatymo tikslas pasiektas nuolatinių gerosios praktikos nustatymo ir keitimosi tikslas pasiektas. Toliau mokymų e, paramos tikslas iš dalies pasiektas. Ir paskutinė operacija, tai bendra operacija Focal Point C 2014 metų pasienio apsaugos tikslas pasiektas. Pasienio apsaugos veiksmingumo tikslas iš dalies pasiektas. Operatyvinio bendradarbiavimo tikslas pasiektas. Keitimas informacija tikslas iš dalies pasiektas. Keitimos informacija veiksmingumo tikslas iš dalies pasiektas galimų grėsmių nustatymo tikslas iš dalies pasiektas. Keitimosi gerąją praktiką tikslas pasiektas ir dėl e, mokymų rengimo tikslas iš dalies pasiektas. Galiausiai noriu pasakyti, kad kadangi Frontexo agentūra yra nepriklausoma, ES agentūra įsteigta tarybos reglamentu, tai atsakomybė už šio atsakymo pateikimą priklauso agentūrai. So, vielen herzlichen Dank für die ausführliche und umfassende Information. Ačiū ponė Palačinski už jūsų išsame informaciją. Kolegos, ačiū pirmininkė. Mums tas atsakymas yra visiškai nepakankamas ir kaip jau tikėjomės, taip atsitiko, nes Frank Teksas yra neskaidriai veikianti organizacija, trūksta skaidrumo ir mes, kaip parlamentas, negalime e, užsiimti savo veiklą įvertinti, kaip Frontexas leidžia lėšas Ir taip pat mes e, žinome, kad yra siena prie Melyjos, kuri e, kelia grėsmę žmonių gyvybei. E, vykdoma nelegali veikla, kuri pažeidžia Ispanijos konstituciją, taip pat gražinimų direktyvą, ES pagrindinių teisių direktyvą taip pat pažeidimas pabėgėlių statusas ir įvairūs kiti dokumentai. Mes norėtume žinoti, ar legalizuoti tie gražinimai. Ar jūs pirmininkė prašo kalbėti, e, kalbėtoja šiek tiek lėčiau, nes vertėjai nespėja e, išversti jos minčių. Ir ar galima legalizuoti e, nelegalius dalykus? EPP neleidžia e, vykdyti tokių diskusijų, sakykim, tokių diskusijų Libe komitete. Jūs mums kalbate apie tikslus ir sakote, kad reikia dar palaukti, o mes sakome, kad negalima mm, laukti. Buvome Merijoje, buvome surengę susitikimų ir žinome, kad tai, kas buvo žadėta, neįgyventa. Dėl to uh, mūsų netenkina jūsų atsakymas. Kita vertus, keturi e, milijonai 181 tūkstantis eurų buvo skirtas apsaugoti sienoms, bet e, dabar iš karto suvokiama, kad imigrantas yra mūsų e, priešas, jis e, kelia grėsmę ir galbūt reikėjo investuoti geriau tas lėšas į kitokius mechanizmus, kurie galėtų pagerinti sąlygas, ištikrinti teisės ir, pavyzdžiui, ištikrinti humanitarinė pagalba, ko, humanitarius e, koridorius, ar spręsti tas problemas, kurios verčia milijonus žmonių palikti savo namus. Ar komisija dar kartą norėtų sureaguoti? Ne. Tokiu būdu periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra 21 punktas susitarimai tarp ES Dominikos Respublikos dėl trumpalaikių vizų atsisakymo. Pranešė yra ponė Marija Gabrielė. Komisijos atstovai jau atvykę. Ar komisija norėtų prieš pranešė dar ką nors pasakyti? Man atrodo, kad komisija irgi pradėjo pavargti. Kas atstovai komisijai ta jauna viešne, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. E, truputėlį daugiau informacijos apie šios pasiūlymus vizų atsisakymo starimai. 12 metų lapkričio komisija pateikė pasiūlymą dėl penkių Karibų jūros šalių, 11 e, Ramiojo vandenino šalių, kad atkreimai jų į antrąjį priedą reglamento 2009 metų. Tai yra reglamentas, kuriame yra e, išvaldytos šalis, kurioms netaikomas vizų režimas trumpalaikio bimo atveju. Atveju Tai reglamentas 509. Atsiprašau, 539. Ir e, jeigu nekyla pavojus visuomenės sveikatai, ES išorės santykiams, e, regione vientisumui, jeigu užtikrinamas abipusiškumo principas. E, Dėrybos tęsiasi pagal reglamentą 539. E, buvo patvirtinti sprendimai pernai ir Karibų bei Ramiojo vandenino šalis, kai kurios e, Jungtinė Arabų Emiratai, Peru ir Kolumbija. E, komisija siūlo perkelti į tą vadinamą pozityvų sąrašą. Dėl vizų reikalavimų netaikoma, tai yra galiojančiame reglamente vizos įsakymo sustarimas turi būti sudarytas su kiekviena iš tų šalių atskirai tam, kad būtų galima užtikrinti visą abipusiškumo principą, kad taip pat valstybių narių piliečiai šias šalis tam pačiam laikotarpiu turėtų teisę keliauti be vizų kaip žinome, sustarimai su devyniomis šalimis yra pasirašyta ir laikinai jau įsigaliojo su penkiomis karibų šalimis - Dominika, Granada, e, San Lucija, San Vincentu, e, Grenadinais, Trinidadu ir Tobaku, taip pat remis e, Ramio jūro vandenino šalimis Samuatimų, Rytų Timūrų ir Vanuatu. Ir e, taip pat e, parlamentui yra pateiktas pasiūlymas dėl paskutinių sustarimų. Trumpai dėl konteksto. E, visas turinys yra bendras visų sustarimų. 90 dienų per 180 dienų Šengeno erdvėje Taip pat priedė prie starimo yra deklaracija dėl skaičiavimo interpretavimo 90 dienų per 180 dienų laikotarpį. Tai netaikoma asmenims, kurie keliauja, e, atvyksta užsimti mokamą veiklą. E, taip pat pateikta deklaracija dėl šių nuostatų interpretavimo, nes e, kai bus dėl trumpų verslo kelionių žmonių, kurie atvyka į susitikimus, bet ne E, dirbs e, viena iš valstybių narių. Yra tam tikros kategorijos e, numatytos, bet ne mokamai veiklai. Dar reikėtų paaiškinti, kad galima kreiptis į asociuotas šalimis ir raginama, kad to šalis pasirašytų su susitarimus valstybės narės, kurios dar visiškai netaiko šiandien akį, taip pat turėtų taikyti šios principus. Jis taip pat tikriausiai žinome, kad uh, reikia vykdyti prieš įvažiuojant į šengio zoną visas atvykimo sąlygas. Asmuo su pasu be vizos uh, 90 dienų e, per 180 dienų laikotarpį. Dėkuoju. Labai ačiū. Pranešė, ką tik tai atvyko. Dėl vizų atsisakymo dėrybos E, dėrybos prasidėjo e, gegužės mėnesį ir e, pateikti parlamentui pasiūlymai dėl starimo. Mari, ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Aš pirmiausiai pasakysiu, kad tai yra klausimas, kuris labai svarbus parlamentui ir mes džiaugiamės tomis diskusijomis. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad be techninių procedūrų tvirtinimo, kurios susijusios su kiekvienu pranešimu, mes turime ir pagalvoti apie politinę vertę tų sustarimų dėl bevizio režimo. E, tai labai svarbu ir ES išorė politikai. Su aštuoniomis šalimis AKR e, pasidarimas Dominika Granada, San Liusi, San e, Vincentas Granatinai, Trinidades ir Tabogas, Samoja, Vanuatu, Rytų Timoras Tai užtikrins mūsų partnerystės testinumą kotonų sustarimo kontekste. Tai yra vystimosi dalykai, politinis, kultūrinis, ekonominis, istorinis kontekstas, kuris mus sieja. E, kitas dalykas - Junktinė Arabų Emiratai. Noriu pasakyti, kad tai pirmoji Arabų valstybė, kuris, e, kuri pasirašys tokį starimą ir reikia e, galvoti apie platesnį bendradarbiavimo kontekstą ir priemonę ir kaip galimybę stabilizuoti regioną ir užtikrinti patikimą ir tvirtą partnerystę. E, noriu užtikrinti, kad Arabų Emiratai yra įsipareigoję e, nuo 14 metų jau taiko e, tas pačias priemonės visiems ES valstybėms, jų piliečiams ir taip pat gyventina žmogaus teisų normas. Ir E, kalbame apie bevizį režimą trumpam buvimui, trumpo buvimo atveju. E, tai pagilins santykius tarp ES ir tų devinių valstybių ir tai bus galimybė sustiprinti ekonominius bei kultūrinius ryšius ir sustiprinti politinį dialogą, taip pat dialogą dėl žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių e, vizų atsisakymas atvers ekonominės galimybės tiek ES, tiek trečiosiam šalims ar tai būtų e, didėjant turistų siautams, ar investuotojų, e, vežinių kelionių e, padaugėjimui ir atsivers sektoriai įvairūs, pavyzdžiui, bus galima diversifikuoti ekonomiką ir yra mums, europiečiams, labai aktualūs klausimai ir temos Taip pat reikia pripažinti, kad kai kuriuose valstybėse nėra valstybių narių konsultantų ir tų valstybių piliečiai turi vykti į užsienį prašyti Schengeno e, vizos ir tai yra susijęs su papildomis išlaidomis ir to negalima pas, e, pateisinti. E, taip pat E, galima tą patį pasakyti apie Junktinius Arabų Emiratus. Žmonės turi iš anksto planuoti kelionę, vykti kitur vizos ir tai kelia e, problemų kelionėms. Mes turime galvoti, kaip išorės politikos tikslus įgyventinti ir noriu pasakyti, kad e, bus keičiamas reglamentas ir 14 e, metais mes 19 šalių pozityvų sąrašą įtraukėme šio reglamento. Dabar atsižvelgta į kiekvienos šalies atvejį, išnagrinėjama kiekviena šalis tam, kad būtų galima perkelti e, tas šalis iš vieno sąrašo į kitą. Mes taip pat, aišku, turime stebėti po e, susitarimų pasirašymo, kaip taikomas abipusiškumo principas ir žmogaus teisės, kaip įtvirtinamos tose šalyse, kai kurios kuriuose iš tų devinių šalių labai nedidelis vizų atsakymo skaičius dabar yra, ir e, skaitant Juninius Arabų Emiratus, ir tai e, rodo, kad yra pasitikėjimas tų šalių piliečių atžvilgių. E, aš norėjau paminėti tuos kelis aspektus pasisakydama ir aš kaip pranešėja taip pat norėčiau paprašyti, kad komisija patikslintų kai kuriuos dalykus. Pirmiausia, dėl e, saugumo pasų kiekvienoje valstybėje ir kokias priemonės bus taikymas, kad nebūtų galima įsigyti pilietybės viena iš tų šalių ir tai gali sukelti pavojų dėl migracijos ar saugumo dalykų. E, pavyzdžiui, Dominikos e, Respublikos atžvilgių dar keletas pastebėjimų. Pirmiausia, Europos parlamento vaidmuo. Pirmiausiai noriu išreikšti apgailestavimą, kad parlamentas nėra laiku informuomas apie dvišalės darybas. 2014 metais mes 19 šalių perkelime į pozityvų sąrašą ir aš pasinaudojau progą, prašiau komisijos, kad pradedant darybas su e, dešimt, dešimčia naujų šalių, įskaitant aštuonias AKR šalis, e, parlamentas bus labiau įtrauktas. Mes esame tiesiog išrinkti ES piliečių, giname demokratiją žmogaus teisės ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į mišrų komitetą. Ta jau, kaip pranešėja, minėjau prieš keletą dienų, bet dar kartą kartoju, kad Europos parlamento vaidmuo yra neaiškus mišriame komitete. E, stebint, kaip įgyvensinami bus susitarimai. Ir manau, kad parlamentas turėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį, tai mums visiems yra svarbu. Toliau laikinas susitarimų e, įsigaliumas prieš parlamentui patvirtinat, norėčiau paklausti jūsų, kokie elementai pateisina tokią praktiką. Aš suprantu, kad siekiama sumažinti procedūrų trukmę, kartais jos atrodo labai ilgos, sudėtingos e, šalių partnerių atžvilgių taip pat. Uh, E, siekiama, kad kaip galima greičiau įsigaliotų susitarimai, bet jeigu parlamentas būtų įtrauktas darybas e, anksčiau buvęs, kaip sakiau, esu tikra, kad mes būtume galėję pasiekti tą patį rezultatą ir nesumažinant Europos parlamento manevro laisvės primant sprendimus jau nuo gegužės e, galioja tam tikri starimai, komisija turi pirmus duomenis apie keliones tų šalių piliečių į ES ir atvirkščiai. Aš kaip pranešėja e, remiu principą netaikyti vizų režimo ir taip pat norėčiau iš anksto padėkoti savo kolegoms šešėlinės panešėjams ir kitiems komiteto nariams už jų nuomonės. Dar kartą norėčiau taip pat padėkoti iš anksto komisijai už jos atsakymus ir už e, mintis išsakytas šiandieną. E, ir taip pat tikiuosi, kad bus, kaip galima greičiau, atsižvelgta į parlamento nuomonę. Ačiū. Gabriel, na, komis hat nun mir das Wort. Dėkoju. Komisija. Dėkui, kad Marija vėl parlamente. Aš perskaičiau kalbų ir kolegos vieno iš šešėlinių pranešėjų vardų, kuris negali būti šiandien mūsų diskusijose dėl šių bevizio režimo susitarimų. Turbūt nereikia priminti, bet e, vizų politika ir beviziai susitarimai yra labai svarbus, siekiant užtikrinti judumą ES ir tarp ES ir trečiųjų šalių. Ir tai taip pat gilina ES santykius su trečiosiomis šalimis. Šis atnaujintas e, bendradarbiavimas dėl bevizio režimo pozityviai atsilieps mobilumui ekonomikai, humanitariniams, kultūriniams, moksliniams ir kitiems ryšiams. Ir sustiprins santykius tarp uh, ES ir tų šalių, tų trečiųjų šalių piliečių. Laisvas judėjimas yra viena iš pagrindinių ES teisių. Trumpai norėčiau pabrėžti tris elementus. Pirmiausia, reikia turėti abipusio pripažinimo mechanizmą. Antra, parlamentas turėtų sekti, kaip laikomasi šių susitarimų, taigi parlamentas turi būti išsamei ir nuolat informuojamas apie tai, kaip šie susitarimai gyvendinami. Ir čia reiktų remtis bendradarbiavimo tarp ES institucijų principų. Ir trečia, žmogaus teisų apsauga, tai yra nuolatinis ES siekis. Silvi e, pabrėžė, kad e, planuojame ir toliau bendradarbiauti tarp pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų. E, kolegė Verža. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia E, tai irgi noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad Marija vėl dirba su mumis. Aš iš principo esu už bevizį režimą trumpalaikio buvimo atveju. Yra moksliniai tyrimai, kurie įrodo, kad bevizis režimas sukuria daugiau problemų negu išsprendžia, bet aš čia nematau problemų E, pritarčiau tom Marijos preliminariom e, pastabom. Ana Gomeš Silvi, Silvi vardu e, perdavė Silvi poziciją. Mes pritarčiau turėtume sekti, kaip tie susitarimai yra įgyvendinami. Bet tie susitarimai jau yra sudaryti Taigi parlamentas gavo informaciją po to, kai jau viskas įvyko. Ir neturėjome informacijos iš anksto, taigi mm, nebuvo prašoma parlamento pritarimo tam. Ir galbūt dabar e, siekiame kuo greičiau tą bevizį režimą numatyti, kad prasideda mm, e, atostogų metas ir tos šalis yra tarp tų šalių, kur žmonės dažnai važiuoja atostogauti. Penkios Karibų jūros šalis, e, pietų Atlanto, e, pietų, pietinė didžiojo vandenino dalis, Jungtinė Arabo Emiratai ir panašiai. Taigi aš džiaugiuosi, kad šiuose susitarimuose remiamasi abipusiškumo principu. Taip pat bendro pobūdžio komentarą turėčiau. Ambasados. Ambasadų klausimas Marija jį minėjo. Tas klausimas yra irgi šių dokumentų paketo centre. Ir tikimės, kad greitai gausime informaciją apie tuos du susitarimus su dviem valstybėm, kur čia atsiliekame. E, tikiuosi pranešėja galės daugiau informacijos apie tai pateikti. Taigi, e, aš pasirengus toliau dirbti su Marija Gabriel ir laukiu tolesnių darbų rugsėjai, taigi mano pozicija yra palanki. Dėkui, pirmininkė. Kalbėsiu švediškai. Aš manau, kad kuo daugiau bevizio režimo turėsime, tuo bus geriau, nes mūsų piliečiai galės laisviau keliauti. Taigi, manau, puiku, kad tie susitarimai dabar yra svarstomi Prieš keletą metų buvo iškeltas pilietybės klausimas ir pranešėja tą pilietybės aspektą paliečia. Norėčiau iš jos gauti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta. O kalbant apie Jungtinius Arabų Emiratus ir žmogaus teisės. Toks yra klausimas, bet tikiuosi, kad e, būtų galima labiau ten gerbti žmogaus teisės. E, tose šalise jos tikrai nėra garantuojamos. Gerai, kad kalbame apie bevizius režimus, nes tai yra reikalinga. Tie, kurie keliauja, dažnai nusiteikę ginti žmogaus teisės. Kalbant apie žmogaus teisės, tai čia ne tik reiktų paminėti Junktinius Arabų Emiratus, bet ir kitas šalis, kurių žmogaus teisės nėra gerbiamos. Dėkui, pona Klenkė. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš irgi džiaugiuosi, kad Marija grįžo. Tema labai svarbi ir liečia daugelį mūsų. Beviziai susitarimai susiję ir su darbu, kurį atlieka mūsų parlamentas. Aš esu AKR šalių delegacijoje. Dažnai susidurėme su žmonėmis, kurie iš tų šalių yra žeminami. Ir mes, pavyzdžiui, negalime dirbti, nes tie žmonės negauna vizų. Čia turėtume neužmiršti atsakomybės, skaidrumo ir padarumo santykiuose su tais žmonėmis, e, su kuriais dirbame. Turime siekti, kad tie e, susitarimai užtikrintų pagarbą vienų kitiems ir skaidrumą. Ir čia Mm, reikia žiūrėti situaciją plačiau, ne tik ekonominė ir turistinė prasme. Turėčiau tokį klausimą. Ar mes turint galvoje tas šalis, su, kuriais, su kuriomis turime įvairius santykius, taip pat ir AKR šalis, kurios ne vieną kartą prašė uh, konkretesnių žingsnių iš parlamento ir iš kitų šalių irgi m, mm, tokių susitarimų m, mm, pageidauja. Tai aš suprantu, kad Marija a, turi daug darbo, bet yra turbūt dar ir kitų šalių, kurios irgi norėtų tokio bevizio režimo ir kokia yra situacija su jom. Pirmininkė, dėkui. Dabar žodis komisijai. Dėkui, pirmininkė. kai kurie klausimai pirmiausia buvo susiję su kelionės dokumentų apsauga. 12 metais e, pateiktame komisijos dokumente e, buvo pasakyta, kad Karibų šalių kelionės dokumentai yra gerai, pakankamai gerai apsaugoti. Ir Azijos bei Ramio vandenino šalių Mm, irgi turi apsaugotus pasus. Biometrinių pasų nėra reikalaujama, bet reikalaujama, kad pasai būtų pakankamai apsaugoti, turėtų pakankamai apsaugos priemonių ir tas ir yra. Taip pat, kai kalbame apie saugumo aspektus, tai dar aišku kalbame ir tai, kiek žmonių negrįžta, pasilieka. Susitarimai su Peru ir e, Kolumbija e, buvo minėti per Selak viršūnių susitikimą birželį, dabar prasidėjo procedūros ir tie susitarimai e, įsigalios rugsėjai, Tonga, Palau, kol kas yra e, e, jau parafuoti, o Solomono salos, Mikronezija, Maršalo salos irgi laukia savo eilės. Taigi tų visų susitarimų įsigaliojimas yra e, skirtingas jungtinių Arabų Emiratų, e, 6 gegužės įsigalioja Karibų Samoa Manuatų 26 gegužės ir trimar, su Timoru irgi 26 gegužės, bet kol kas dar neturime duomenų komisijoje, kiek žmonių jau keliavo pasinaudodami bevizijų režimų. Jungtiniai komitetai, kurie žiūri, kaip tie susitarimai gyvendinami, ES atstovauja Europos komisiją tie valdymo komitetai nelabai dažnai susitinka, nes e, dėl lengvatinio e, vizų režimo e, sudaryti komitetai tokiam režimui susitinka dažniau negu be vizio režimo valdymo komitetai. Buvo klausimas dėl Junktinių Arabų Emiratų. Aš sakiau, kad komisijos pasiūlyme žmogaus teisių klausimas nebuvo įtrauktas, Europos išorės veiksmų tarnyba atliko įvertinimą mm, skirtą žmogaus teisėms Junktinėse Arabo Emiratuose. Komisija jau paskelbė, kad iki metų pabaigos pateiks pasiūlymą dėl to, kurias šalis reiktų perkelti iš to pozityvaus sąrašo į neigiamą sąrašą ir priešingai iš neigiamo į pozityvų. Labai ačiū. Marija, nori dar sureaguoti? Tik norėčiau padėkoti komisijai ir kolegams už jų pasisakymus. Rugsėjai susitiksime su šešėliniais pranešėjais ir galėsime tuo metu uh, E, giliau pakalbėti. Ačiū. Dar kolegė Veržė, tu to turi klausimą. Atsiprašau, bet man atrodo, kad komisija mums atsakė, bet ne į viską ir norėčiau, kad tiksliau atsakytų apie laikinus sutarimus. Jūs e, sakėte, kad žmogaus teisės yra vertinamos, įvertintos ir aš norėčiau paklausti, kokie rezultatai būtų labai įdomu sužinoti. Ar norėtumėte dabar atsakyti dėl šio klausimo komisijos pasiūlymo to nebuvo dėl Junktinio Arabų Emiratų? nes nebuvo pasiūlyta, tačiau žmogaus teisų dialogas, kurį palaiko išorės tiksmų tarnyba su e, Junginės Arabų Emiratais ir, Emiratais ir tai yra objektas diskusijų. O objektas. Tikriausiai neišspręsime visų problemų, bet galbūt prisidėsime prie sprendimo. Ačiū. Dabar kitas darbo tvarkės punktas, tai yra 30 punktas. Trijų ataskaitų pristatymas. Piliečių teisų ir konstitucijų reikalų teminis skyrius C pristato tuos pranešimus. E, tai yra bendros Europos prieglošės sistemos ir Dublino reglamento alternatyvų tobulinimas. Svet Gilden, e, Madlen Galik, paprašysiu ateiti į salės priekį. Tam, kad e, trumpai galėtumėte pristatyti pirmąjį tą tyrimą. Paskui pažiūrėsime ES bendarbiavimą su rečiosiamis šalimis migracijos srityje. Ir paskui žiūrėsime į tyrimą apie galimybės rengti naujus teisės aktus e, darbo ir ekonominės migracijos srityje. E, teisės aktai ekonominiai darbo migracijai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šioms dviems viešnioms, kurios atvyko taip vėlai, popietę pas mus, paskutinis posėdis vyksta prieš vasaros atostogas ir dabar steiksiu žodį poniai Garlik. Jums abiems bendrai skiriame 10 minučių. Prašom. Ačiū, malonu čia būti. Mes parengėme ataskaitą, kuri netrukus bus um, paskelbta dėl ES prieglopščio sistemos sustiprinimo ir Dublino reglamento sistemos. Pirmasis klausimas, kurį mes kėlėme, yra susijęs su tuo tyrimu, kurį mes parengėme ir jums pristatėme gruodžio mėnesį. Tai yra, kaip Dublino sistema uh, prisideda prie nesaugaus migrantų atvykimo į ES. Ir mūsų studija, mūsų tyrimas nagrinėja tai, kaip Dublino reglamento ar informuotumas apie Dublino reglamentą ir jo nuostatų baimė lemia tai, kad atvykstantis asmenys į ES vengia e, susisiekti su valdžios institucijomis, nes jie bijo paprasčiausiai būti gražinti. Antras klausimas, kurį mes savo uždavėme, susijęs su pavojingu pabėgėlių mm, ir prieglopščio prašytojų atvykimu, tai būtų kokios kliūtis saugiam pabėgėlių atvykimui į Europos Sąjungą. Ir mes nagrinėjame, kas saugiai atvyksta į Europos Sąjungą. Tai susijęs su tuo, kas buvo čia kalbama apie vizos reikalavimus. Tai tie asmenys, kuriems nereikia vizų, atvyksta į ES saugiai, jie gali sėsti į keltą Tunise ir atvykti į Italiją už 35 eurus. Arba gali atskristi iš Jordanijos į Paryžių už maždaug 300 eurų. Ir jie nežūna viduržėmio jūroje kelionėje, už kurią e, jie sumoka nuo 5 iki 7 tūkstančių JAV dolerių pagal jungtinių tautų pabėgėlių biuro duomenis. Grįžkime prie klausimo apie kliūtis. Pirmasis, e, pirmoji kliūtis, aišku, vizų reikalavimai. Ir antras, e, antra kliūtis vežėjų sankcijos. Tai yra sankcijos taikomos transporto uh, įmonėms e, už tai, kad jos atveža į ES asmenys be reikiamų dokumentų. Ir mm, mm, todėl reikia iš tikrųjų užtikrinti tinkamą vizų suteikimą. Jeigu pažiūrėsime dešimt e, svarbiausių kilmės šalių, iš kur atvyksta prieglopšio prašytojai, e, yra tik viena šalis, kurių piliečiams netaikomas vizų reikalavimas. Tai yra Serbija. Kokiais mechanizmais mes galėtume pasinaudoti, kad galėtume užtikrinti saugų atvykimą į Europos Sąjungą? Be abejo, mm, yra vizų panaikinimo pavyzdys, kurį ką tik minėjau. Europos Sąjunga taip pat dalyvauja humanitarinėme evakuacijų, humanitarinės evakuavimo e, operacijose. Ir prieš metus mes jūs informavome apie humanitarinės vizas ir kaip veiktų ši sistema. Ir mes turime keletą pavyzdžių, kaip valstybės narės teikia humanitarinės vizas. Ir toliau e, reikia kelti klausimą apie dabartinius migracijos kelius. Jeigu yra atvykstama iš šalių, kur didėja pabėgėlių skaičius, ir kuriems galioja vizų reikalavimai. Tai matome, kad, pavyzdžiui, sirai ir irakiečiai nesaugiais keliais atvyksta per viduržėmio jūrą ir e, komisijos skaičiavimais jie sudaro pusę visų atvykstančių nesaugiais laivais, bet ukrainiečiai nesinaudoja to keliu. E, jie naudojasi žaliają sieną, kuri yra daug e, saugesnė irakiečiai ar e, sirai, jeigu nori atvykti per Turkiją ar Bulgariją, jie susiduria su ekstremalaus smurto taktika, kaip sako e, žmogaus teisų stebėjimo institutas ir jungtinių tautų pabėgėlių biuras. Taigi jiems tai taip pat nėra saugus kelias. Mes taip pat Savo ataskaitoje siekiame e, panagrinėti ES prieimimo centrų situaciją. Norėtume priminti, kad pagal AMEF e, pabėgėlių fondą prieimimo centrai yra finansuojami iš ES. Ir galima sakyti, kad visi prieglobšio prašytėms skirti prieimimo centrai yra ES e, centrai Mus labai neramina prievartinių priemonių naudojimas e, prieglopšio prašytojų atžvilgių. Ir mes savo ataskaitoje pabrėžėme, kad būtina užtikrinti, kad visos prieimimo sąlygos, kurių reikalaujama pagal naują, pagal peržiūrėtą prieimimo sąlygų direktyvą, būtų įgyvendintos. Mes taip pat nagrinėjome ne ES prieglošio centrų situaciją ir norėtume Europos parlamento narių mm, dėmesį atkreipti į visus argumentus, kodėl tokie centrai apskritai nėra gera mintis ir jie nėra veiksmingi. Ačiū, perduosiu savo kolegijai. Ačiū pirmininkė. Antroji mūsų ataskaitos dalis buvo skirta mm, klausimui, ar įmanoma ES teisės aktuose nustatyti e, prieglopščio sistemų abipusį pripažinimą. Yra tam tikras abipusis pripažinimas pagal Dublino reglamentą, kur, pagal kurį e, galima išsiųsti asmenį, kurio paraiška buvo atmesta. E, taip pat yra taikoma grįžimo e, direktyva ir mm, yra atitinkamų nuostatų TVR srityse. E, ir ypač kalbama, kalbant apie Europos arešto orderį ir Europos apsaugos orderį. Ir kaip be būtų keista, šiuose srityse yra mažiau suderinimo nei prieglopšio srityje. Mm, abipusio pripažinimo poreikis yra susijęs su 78 straipsnio sutarties dėl ES veikimo, kur sakoma, kad asmenys, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, turi būti įgyti e, atitinkamą statusą ES pagal Ženevos e, konvenciją. Ir ten sakoma, kad turi būti užtikrintas vieningas prieglopšio statusas galiojantis visoje ES. Mm. Taigi tas pagrindas abipusiam pripažinimui būtų tikrai svarbus ir jis padėtų sustiprinti ES bendrą prieglopščio sistemą, laikantis ES pagrindinių principų, tokių kaip laisvas judėjimas ir pagrindinės teisės. Ir tai padėtų toliau investuoti į gebėjimų didinimo veiklą valstybėse narėse, kurios, kurių sistemos dar ne visai atitinka ES teisės aktus. Ir svarbiausia, tai padėtų sušvelninti neigiamą Dublino sistemos poveikį. Pavyzdžiui, tokius reiškinius kaip um, mm, kai viena valstybė narė turi um, priimti sprendimą e, dėl pabėgėlio statuso, turi užtikrinti apsaugą bent mažia, penkis metus. Netgi jeigu valstybė narė, kurioje pateiktas prašymas, nėra ta šalis, kur pabėgėlis galėtų būti um, geriausiai integruotas ES ar ne ta šalis, kurioje jis turi stipriausių ryšių. Taigi yra tam tikrų problemų susijusių su Dublino reglamento įgyvendinimu. Mes ataskaitoje nagrinėjame dvi galimybės e, įtvirtinti abipusio pripažinimo principą. A variantas e, būtų nedelsiant suteikti apsaugos statusą valstybėje narėje e, ir tada kita valstybė narė nuo pat pirmos dienos turėtų pripažinti tą suteiktą statusą. Tai užtikrintų didžiausią teisinį tikrumą ir jie iš tikrųjų turėtų reikiamą apsaugą. Taip, ko gero, būtų labiausiai pasiekti sutarties tikslai. Tačiau, kita vertus, gali būti taip, kad kils tam tikra rizika, kad tos valstybės narės, kurios gali, kuriuose yra aukštesnis gyvenimo lygis ir geresnė gyvenimo kokybė, pritrauks daugiau prieglapšio prašytojų. Ir todėl Mes sakome, kad ši rekomendacija, kaip ir kitos šioje ataskaitoje, mm, turi būti suderinta su dabartiniu prieglobščio suteikimo reikalavimu įgyvendinimu ES. Antras variantas, kurį mes teikiame svarstymui, mm, tai yra reikala, variantas, kuris reikalautų mažiau teisės aktų pateikimų mm, būtent e, du metai po statuso suteikimo asmuo galėtų išvykti į kitą valstybę narę. Taip e, asmenys galėtų persikelti į tą valstybę narę, kur jie turėtų daugiau galimybių pradėti naują gyvenimą ir integruotis. Nors tuo pačiu metu jie e, turės bent jau pabandyti kažkurį laiką integruotis į tą valstybę narę, kur, į kurį jiems suteikia apsaugą. Mm, nes mes manome, kad šis variantas vis dar leistų išsaugoti kai kurias dabartinės sąlygas, darant išimti kai kuriems humanitariniams atvejams. Šioje ataskaitoje svarstamos Dublino e, reglamento alternatyvos ir mes svarstome keletą galimybių. Pirmiausia, radikalus variantas įsteigti ES mm, prieglapšio migracijos ir apsaugos agentūrą. E, ir ji nagrinėtų prieglapšio prašymus nepriklausomai nuo to, kur jie yra pateikti ir valstybėms narėms būtų paskirstyti mm, prieglapšio prašytojai, remiantis konkrečiais nustatytais kriterijais. Antras variantas mm, aptariamas pilietinės visuomenės ir prieglopščios ryties specialistų, suteikti galimybę žmonėms pasirinkti, kur jie norėtų prašyti prieglopščio, bet tai nėra labai populiarus variantas tarp valstybių narių ir nelabai tikėtina, kad dabartinėme politinėje situacijoje jis bus patvirtintas. E, kitas variantas e, pabėgėlių perkelimas po to, kai jų prašymai patvirtinami ir paskutinis variantas, panašus į dabar svarstymą, perkelimas prieglopšio prašytojų į valstybės narės remiantis paskirstimo raktu, atsižvelgiant į ekonominės sąlygas, į ryšius konkretaus asmens su valstybė nare, į gyventojų skaičių ir panašiai. Ir paskutinė dalis. Čia kalbama apie finansinės paramos teikimą toms valstybėms narėms, kurios patiria dabar ypatingai didelį spaudimą ir negali gyvendyti savo priemonių. Prie, priemonių prievolių. E, viena galimybė būtų dabar padidinti e, skubių priemonių finansavimo voką pagal dabar e, veikianti prieglapščio ir migracijos fondą. Parlamentas žino, aišku, kad dabar padidėjo lėšų skirtų šiam tikslui, bet atrodo, kad dabar skiriamų lėšų toms valstybėms narėms, kurios patiria itin didelį spaudimą, nepakanka, nes jos iš tikrųjų joms tenka didelė našta. Antras variantas būtų numatyti specialų fondą ES biudžete, kuris būtų specialiai skirtas didesnio solidarumo užtikrinimui ir kuris spręstų finansavimo disbalanso problemas. Ir aišku, reikėtų dėrybinių būdų nuspręsti dėl kriterijų. Mes manome, kad mm, toks finansavimo būdas turėtų būti taikomas tik jeigu nustatomi atitinkami lyginamieji standartai, tikslai ir užtikrinama e, lėšų panaudojimo stebėsena. Ačiū. E, labai ačiū Jums už Jūsų komentarus už pristatytus tyrimus. Aš pati girdėjau budžeto komitete, kad kai kas siūlė taupiau naudoti lėšas. Norėčiau dabar paklausti, ką kolegos norėtų pasakyti. Pone Gomeš, aš trumpai pakalbėsiu finansinės paramos klausimas yra labai svarbus mano šalyje, kuri mažiau pabėgėlių priima, nes pabėgėliams tai nepatraukli šalis, į kitas valstybės narės labiau plūsta pabėgėliai. Merai tose regionuose, kuriuose mažai gyventojų. Sako, kad susidarė su problema, kad tų gyventojų dar labiau mažėja, nes ekonominė krizė ir iš mano šalies 485 tūkstančiai žmonių išvyko. Tai merai visai sutiktų, kad būtų perkelti pabėgėliai į tas teritorijas ar, būt ne, ar galbūt net migrantai darbininkai, jei būtų e, teikiama tinkama parama jiem perkelti, nes yra ir žemė, ir net e, galima suteikti, kur tiem žmonėm gyventi. Tai jeigu būtų e, atitinkama finansinė parama, tai tie žmonės galės ten apsigyventi. Tai mes galbūt galėtume parlamentas irgi paspausti, kai kalbama apie tą paskirstimo formulę, kaip paskirstyti emigrantus. Pone Beržė, dėkui, norėčiau padėkoti už atliktą darbą, pritarčiau jūsų rekomendacijoms, nes jos atitinka iš esmės ir mūsų pasiūlymus pratęsiu tai, ką sakė ponė Volmėjer. Val, e, taryboje ir, ir pačias valstybės narės reiktų įtikinti kitaip tą paskirstimo formulę sudaryti, kitokią paskirstimo formulę naudoti. Gal jūs galėtumėt mm, čia irgi daugiau pastangų įdėti. Pritarčiau tam, ką sakė Ana. Prancūzijoje turime pozityvios patirties mažose kaimeliuose. Turime komunų ar regionų gerąją praktiką kai turime absoliučius skaičius, sunku galbūt visuomet suvokti realybę, bet e, konkrečiose situacijose galima rasti pozityvesnių sprendimų, nes daugelis dalykų tiesiog yra sustingę. E, kolegė Valero. Dėkui, pirmininkė. Dėkuoju Jums už pateiktą informaciją, už siūlomus sprendimus, bet kai kurių dalykų nepaminėjote. Pavyzdžiui, prieimimo ir apgyvendimo sąlygos valstybėse narėse. Prieglopščio prašytojai turi galimybę pasirinkti šalį. Galbūt mes galėtume labiau atsižvelgti į jų preferencijas, į jų norus, bet aišku, reikia neužmiršti ir tų galimybių juos priimti, ponė Kingė. Dėkui pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti už pranešimus, informacija, kurią gavome, yra labai naudinga. Mes kalbėjome ir dirbame apie visuotinį požiūrį į migraciją viduržėme jūros regione. Sieksime, kad būtų padaryta pažangos ne vienoje srityje. Keitimasis gerąją praktiką. Jūs apie tai kalbėjote kai kalbėjote apie lėšas, tai galbūt turėtume pabrėžti, kad būtina užtikrinti geresnį lėšų naudojimą ir tą galima padaryti būtent remiantis tą gerąją praktiką. Didinti procedūrų efektyvumą, tai leistų sutaupyti pinigų arba tiesiog pradėti naudoti procedūras ar procesus, kurie jau pasitvirtinę kaip veiksmingi. Dabar finansiniai ištekliai. Turime pagalvoti apie būtinas reformas kiekvienoje šalyje, jei norime kovoti su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu, tai turime pirmiausia skaidriau naudoti lėšas ir atsakingiau tą daryti lėšos, kurios skirtos pabėgėliams ir migrantams, dažnai jų nepasiekia. ir tai gali tapti pagrindas išnaudoti žmonėms. Užbaigdama pasakysiu štai ką. Turime taip pat neužmiršti e, prieglopščio sistemos abipusio pripažinimo nuostatų. Pirmininkė, aš pati norėčiau keletą komentarų pateikti. Pirmiausia, perkelimas visiškai neminimas. Ir tas mane stebina, nes aš manau, kad perkelimas yra vienas iš svarbiausių teisinių būdų sudaryti pabėgėliams, prieglopšio prašytojams galimybę patekti į Europos Sąjungą. Antra, turime pagalvoti, kaip turėtume paremti valstybės narės, nes Dublino sistema nėra veiksminga. Kai kurios valstybės narės turi savo prieglopščio sistemas, kurios veikia, o kitos praktiškai nieko neturi. Ir šie dalykai būtent ir nulėmė, kaip gerai, kaip, kaip valstybė narė gali priimti e, pabėgėlius ir juos integruoti. O dabar sutiksiu vėl žodį e, mūsų prelegentėms, paprašysiu trumpai apibendrinti e, atsakant į klausimus. Dėkui, dėkui už gerus komentarus, geroji praktika yra labai svarbus dalykas Madlin pakomentuos išteklių naudojimą, tai dabar kelia nemažai mm, problemų ir pakalbės taip pat apie abipusį pripažinimą. Perkelimo klausimas. Mes tam tikrą prasme jį palėtėme, mm, kalbėdami apie humanitarinių vizų galimybę. Tai būtų sistema, kuri sudarytų galimybę gauti vizą atvykti į ES ir prašyti prieglopščio. O dabar Madlen, dėkui. Nėra noro daugiau išteklių skirti. Tarybai tas irgi kelia nerimą, tas matosi komisijos pasiūlymuose dėl perkelimo, dėl mm, pabėgėlių perskirstimo, prieglapšio prašytojų perskirstimo. Ir čia problema yra labai didelė nes ES galbūt nesupranta viso šios problemos sudėtingumo ir sunkumo tiek praktinė prasme, tiek teisinė prasme. Tai yra bendra mūsų problema. Ir valstybės narės vienašaliais veiksmais tos problemos negalės išspręsti. Taigi, jeigu bus geriau suvokta, kokia tai problema, tai tada galbūt galėsime ir užtikrinti jai spręsti reikalingas lėšas matėme, kad pabėgėliai e, renkasi tokias šalis kaip Vokietija, ES e, kitas vakarinės ar šiaurinės valstybės narės. Ir tai yra svarbu ne tik sprendžiant dabartinę, e, dabartinės problemas, bet apskritai turint galvoje visą Europos prieglopščio sistemą, prieimimo sąlygos. Šiame pranešime nėra daug uh, išsamių rekomendacijų dėl tų mm, prieimimo standartų, prie to prisidėjo ir parlamentas, kai buvo peržiūrima 13 metų, 13 metais buvo peržiūrima prieimimo sąlygų direktyva. Ir čia galima taip pat teikti ES paramą per ES prieglošio paramos biurą pranešime yra pateikiama Europos komisijos perkelimo pasiūlymo analizė, pabrėžiant to pasiūlymo pozityvius elementus, bet taip pat e, pabrėžiant, kad ir reikia skirti daugiau dėmesio, reikia labiau atsižvelgti į prieglopščio prašytojų norus. Ne tik dėl to, kad tai yra ir žmogaus teisės, bet tai ir dėl to, kad leistų padaryti prieglopščio sistemą efektyvesnę. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko sužlugo e, Dublino sistema, tai dėl to, kad neatsižvelgiama į prieglopščio prašytojų norus ir tada vyksta ta antrinė migracija, antrinis judėjimas. Dėl abipusio pripažinimo šį klausimą Italija pernai pirmininkaudama norėjo iškelti į prioritėtų sąrašą, bet e, tai nebuvo, tai nepavyko padaryti, o mes šiame pranešime šį klausimą svarstome ne kaip politinį, o kaip techninį dalyką galvojame, e, kokie būtų du teisiniai, techniniai keliai tą abipusį pripažinimą užtikrinti, nes tai yra numatyta ir startise, ir ES tą ar per vidutinį, ar per ilgesnį laikotarpį turėtų pasiekti. Äh, Labai ačiū abiems viešnioms. Dabar äh, maloniai prašau äh, jūsų jau pasišalinti iš salės priekio ir kviečiu kitus svečius, Paula Garcia Andradė ir Filipą Debriuker. Dabar kalbėsime apie tyrimą dėl ES bendarbiavimo su trečiosiomis šalimis. Migracijos srityje ateina abu mūsų svečiai, kurie pristatys šį tyrimą. Jums taip pat abiems skiriu 10 minučių, kad galėtume dar išklausyti kolegų klausimų. E, vis tik tai e, pas mus lankosi Martin, ne ponas Debriukė. Kas norite pradėti? Prašom. Labai ačiū. Labai malonu lankytis pas Jūs ir pristatyti pirmasias mūsų studijos išvadas. Jūsų komitetui kalbu grupės, visos komandos, e, tyrėjų vardu tyrėme, kaip ES bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis migracijos srityje. Yra tinklas dėl migracijos ir e, prieglopščio e, politikos specialus sukurtas ir profesorius Filip Debriukė, e, Kristina Hortasar, Iva Martin ir aš esame toje komandoje, toje grupėje. Mes į keletą elementų žiemė tyrimė. Pirmiausiai pasižiūrėjome į kontekstą atsižvelgta į e, politinius iššūkius, migracijos politikai, ES atsakas susijusi su globaliu požiūriu į mobilumą ir migraciją. Taip pat sprendėme išorės kompetencijų pasiskaitimą tarp ES ir valstybių narių ir žemė į koordinavimą veiksmų tarp ES institucijų, kas yra labai svarbu. Uh, E, dvi dalys mūsų tyrimo svarbios yra. Pirmoji - bendroji apžvalga priemonių, kurios leidžia ES bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis - politinės, teisinės, operacinės, finansavimo priemonės tai yra ir jos ap... susijusios su tam tikrais rezultatais valstybių narių praktika iš dvišalio bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis toliau vertinimas, rezultatai ES skirtingų bendradarbiavimų formų. Trys dimensijos e, turinys pirmiausia išorės veiksmų tikslai, funkcinė dimensija už prieš e, priemonių poveikis ir trečias dalykas sritis, kuriuose galima pagerinti institucinį veiksmų koordinavimą. Tai yra institucinė dimensija. E, taip pat pristatome Maroko, e, Tunis, Maroko, Tuniso ir Moldovos atvejus. Mes taip pat norėtume e, pristatyti Jums pirmasias išvadas. Aš pakalbėsiu apie naujasias bendradarbiavimo priemonės, politinės teisės ir operacinės, operacinės o kolega Martin pristatys finansavimo aspektus. Mes taip pat bandysime atsakyti atsakyti į konkrečius klausimus, kurias esate pateikę iš anksto. Pirmoji dalis - priemonių bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis apžvalga. Mes ją suskirstėme pagal pobūdį - politinės priemonės, regioniai dialogai, dvišaliai dialogai, mobilumo partnerystės, bendroji darbo atvarkė migracijos mobilumo klausimais teisinės priemonės, migracijos nuostatos, bendruosiuose sustarimuose, asociacijos ir bendradarbiavimo sustarimuose, konkretus migracijos tarimai, pavyzdžiui, redmisijos, e, visų režimo suprasnimo, e, bevizio režimo e, priemonės, regionės apsaugos priemonės, regionė prie, regionės plėtros ir apsaugos priemonės, Frontex veikla, išorės veiksmai. Apibrėžėme priemonės geografinį mastą, tikslus, atlikome lyginamąją analizę prioritetų ir įgyventimo priemonių ir taip pat vertiname kiekvieną priemonę pagal tai, kaip ji leidžia pasiekti tikslų. Ir tai spindi atitinkamai lentelėje dėl regionių dvišalių dialogų, mobilumo, partnerysčių. Ar tos priemonės yra pakankamai išsamios? mes pastebėjome, kad pirmas e, ramstis legaliai migracijai mobilumui skatinti atsispindi mobiliuose sustarimuose, vizų režimo supaprastinimo sustarimuose, be vizų režimo sustarimuose, bet nėra e, bent jau ES lygmenių tikrų su darbu susijusios migracijos e, priemonių. E, Kitas ramstis teisinės, tai yra redmisijos e, E, sustarimai. Atsiprašo kalbėtoja, nes e, savo, kad įpratus yra labai greitai kalbėti. Vertėjai nespėja išversti. Suprantu, sako kalbėtoja. Antras, labiausiai integruotas ramstis aiškiai akcentuojama e, valdymas, readmisija, pasižymė readmisijos sustarimus, Frontexo darbo metodus, asociacijos, partnerystės sustarimus, bendrus valdymo, nuostatas bendro valdymo. Trečias ramstis - poveikis migracijos, jo maksimalizavimas, tarptautinė apsauga. E, tiems tikslams nepakankamai daug dėmesio skiriama, mes tik tai e, kai kuriuose elementuose aptikome mm, tuos tikslus ir tai siejama su kai kuriomis papildomis priemonėmis. Ketvirtas ramstis yra tarptautinė e, apsauga ir su tuo tos priemonės siejasi. Išsamios priemonės tai yra politinės priemonės, dalyvantos ES valstybės narėms, dėl konkrečių priemonių arba jos yra teisiškai privalomas arba operacinės ES viena, pavyzdžiui, gali jas patvirtinti, veikdama pagal išskirtinę kompetenciją arba e, dalėdamasi e, konkuren... E, ko... savo įgaliojimais kai kompetencija, kaip kad readmisijos atveju. Kartais yra nelabai aiškių nuostatų privalomuose susitarimuose asociacijos kooperacijos tarimuose, pavyzdžiui, migracijos yra tam tikrų nuostatų. Mes matome, kad asocia... asociacijos tarimai mobilumo partnerystės yra skirtingi dalykai, bet jie gali turėti galiausiai tą patį poveikį. Bendrosios išvados dėl e, priemonių. Atsižvelgiant į materialius tikslus, jie pagal, sutampa tarp ramščių regioniai dialogai, galima, gali būti vertinami kaip struktūros bendradarbiavimo tiek rytų šalims, tiek Afrikos šalims. Taip pat dėl priemonių, dėl paėgumų stiprinimo apsaugant pabėgėlius per migracijos e, dialogus, mobilumo partnerystės, regioninės plėtros apsaugos programomis, e, bevizo režimo dialoguose, tos visos priemonės yra minimos. Ir tai reiškia, kad intensyviai naudojami ištekliai ir yra sėkmingi rezultatai. Bet valstybės narės pakankamai nedalyvauja įgyvendant tas priemonės e, regionė dialogai, mobilumo partnerystės ir IDPP e, Tai yra priemonės, kuriuose nepakankamai dalyvauja valstybės narės. Regioniniai dialogai gali būti priemonė, kai susitikimai galėtų būti retesni, bet geriau apibriežti. Tačiau tai yra susijęs su skirtingais požiūriais. Vienas dalykas yra išorės santykiai tos strateginės perspektyvos. E, lėšos tam, kad būtų galima mm, dalyvauti dialoguose, tai labai svarbu, dėl mobilumo partneriščio. Atskiros valstybės narės, jų iniciatyvos gali būti pakeistos daugia šaliais pro, projektais, traukiant valstybių narių grupės arba taikant tiesioginis veiksmus. ES lėšos galėtų būti daugiausiai skiriamas daugia šaliams projektams, tai užtikrintų papildomą vertę, o ne kaip kad yra dabar, įtraukiant dvi šalės iniciatyvas, kurios kai kuriais atvejais jau yra tarp valstybių narių ir trečiosios šalies įgyvendamos ir šiaip konkrečiai dėl mobilumo partnerysčių, reaguojant į jūsų konkreč, konkretų susidomėjimą šią priemonę, atrodo, kad e, tarp skirtingų elementų ta priemonė yra subalansuota, mobilumo partnerystės rezultatų lentelės turėtų būti atnaujintos, įtraukiant papildomas iniciatyvas dėl legios migracijos galimybės, dėl ap, pabėgėlių apsaugos projektų, migracijos e, vystimosi elementų, reikėtų daugiau konkrečių išteklių, kad būtų galima užtikrinti mobilumo partnerystės tikslus, e, bus numatyta priemonė prieglopščio migracijos e, fonde, galbūt tai leis spręsti problemą, reikia užtikrinti, kad partneriai jaustųsi savininkai tam tikrų iniciatyvų, Pavyzdžiui, konsultacijas galėtų pakeisti realus dėrybų procesas. Ir dar, baigdama, pakomentuosiu trumpai regioninės apsaugos programas, nes e, komitetas e, išreiškė sudomėjimą šiuo klausimu. E, yra pernelyg platus apibrėžimas, dėl to kyla problemų planuojant ir vertinant poveikį, taip pat gali trūkti ko, koordinavimo, suvystimo ir humanitarės pagalbos politika kai kuriuose šalyse vietinės nuosavybės elemento stoka yra matoma, taip pat ES nėra matoma įgyvendinant e, tuos projektus Junktinių tautų pabėgėlių reikalų biurui. Ir e, silpnas yra perkelimo komponentas. Poveikis uh, RPP yra ribotas, bet atsirado nauja e, versija, kurie apima vystimosi komponentą ir lėšos yra padidintos. Tai reiškia, kad valstybės narės labiau įsitrauks negu anksčiau, tačiau mastas yra labai platus ir e, gali būti nepakankama pabėgėlių apsauga. Globalus požiūris į e, migracijas susijusius su darbu mobilumą, yra įvairios priemonės, kurios gali spręsti šią sritį, o specifiniai dalykai gali būti pagerinti ir kiti gali būti rengiami, taip pat reikia investuoti laiko ir pastangų siekiant užtikrinti deramą įgyvenimą ir vertinimą poveikio ir e, įvertinimą tai, kaip siekiama e, tikslų, o dabar suteiksiu žodį kolegai kad jis pakalbėtų apie finansavimą. Ačiū, kalbėsiu ispaniškai. Taip pat tokiu būdu noriu pagerbti vertėjus. Dėl bendradarbiavimo. Išorės sityje, e, migracijos prieglopščio sityse ir finansinės priemonės atitinkamas. Iš tikrųjų tai yra ilgo proceso rezultatas, migracija ir uh, E, prieglopstis tampa vis svarbesniais elementais ES bendradarbiavimo kontekste ir vystymo, vystomo bendradarbiavimo srityje tai e, įgauna vis labiau politinį pobūdį ir dabar matome labai platų vaizdą keturi generaliniai direktoratai ir komisijos e, tarnybos labai veikiai E, aktyviai veikia DEFCO, HOME, NIR ir išorės veiksmų tarnyba. Yra labai daug priemonių vienai šaliai, e, partneriai, kuri nori bendarbiauti e, migracijos ir prieglapščio srityje. Iki 15 ar 17 finansinių skirtingų priemonių taikoma finansuoti vieną veiksmą toje srityje. Tai bet matomumas nėra toks labai didelis ir kartais dubliuojasi veikla. O dėl 14-20 metų dabartinio laikotarpio pagrindinė priemonė yra naujoji teminė programa e, viešosios prekės ir e, globalus iššūkiai. 344 e, milijonai eurų skirt numatyta septyniems metams migracijos. Sitai, e, maždaug 50 milijonų per metus, tai yra šiek tiek mažiau negu per ankstesnį finansavimo laikotarpį. E, visi fondai yra geografiškai paskirti, tai yra plėtros priemonė, e, imigracijos integracijos e, prieglopščio fondas, e, vidaus saugumo priemonės, kitas finansavimas, policijai stiprinti, kaiminystės e, politikos priemonė ir iš anksto sunku vis tik tai apibriežti migracijos mastus, nes tai viskas paaiškė tik tai konkrečiai gyvendant projektus Etijopija, Marokas ir Nigerija laiko e, migraciją kaip prioritetą bendradarbiaudama su Europos Sąjunga, bet regioninėse programuose migracijos klausimai atsispindi. Dar labai greitai trys uh, vizijos apie bendradarbiavimo šios sėties svarbą. Matome DEFCO duomenis, e, vystomasis bendradarbiavimas. Tai yra uh, iki 2003 metų Home direktorato neturime duomenų, e, kiek e, lėšų skiriama išorės bendradarbiavimui. Matome, kad milijardas eurų per metus e, iki 2003 metų 45 milijonai per metus terminė programa imigracija prieglopstis, taip pat dabar ta programa yra viešasis prekės ir globalus iš iššūkiai. Mes matome, kad 2011 e, metais e, išaugo labai e, lėšos skiriamos sienų valdymui ir su mobilumu susijusiems veiksmams. Toliau matote geografinį bendradarbiavimo pasiskirstimą emigracijos srityje 20 procentų Europos, rytų Europos Europą, paskui Šiaurės Afrika ir toliau tamsi okros spalva Pietinė Afrika. Tai yra trys e, šalių grupės, kurios susijusios su 66 procentais finansavimo. Tik to bedarbiavimo e, toliau e, Latino Amerika gauna labai mažai lėšų šiai sričiai. Ir paskutinė skaidrė pasiskirstimas lėšų 2004-2011 metais pagal teminius prioritetus beveik 30 procentų siekia tikslo neteisėtą e, migraciją e, reguliuoti, 20 procentų imigracija vystimasis, 14 procentų migracija legali ir 10 procentų migrantų teisės. Ir reikia pasakyti, kad tai dar apima informavimo kampanijas, kurių galutinis tikslas yra apsaugoti migrantų teisės. Bet tiesiogiai tai nesusijęs su teisų apsauga. Tiek norime pasakyti Mes, atlikdami tyrimą, bandėme integruoti e, Home generalinio direktorato duomenis, bet ne viskas e, vyksta gerai, nes e, kartais iš tikrųjų neturime bazinių duomenų, kurie būtini mums atlikti analizai, bet bent jau DEFCO atveju tikrai tuos duomenis gauname. Ačiū. Dėkojame už Jūsų prezentacijas ir klausimai, Ana. Ačiū, mano. Aš Gaddafio laikais rengiau pranešimą dėl Libijos. Kai buvo tada deramasi dėl sutarčių, daug kas priklausė nuo redmicijos susitarimo ir negi galo suprato valstybės narės, kokia yra politinė šio klausimo reikšmė. Kalbame apie Kadafio režimą, kuris išvarė jungtinių tautų pabėgėlių biuro atstovus, baisiai elgėsi E, su savo piliečiais ir tai, kas vyksta dabar, nieko naujo, taip jau buvo Kadafio laikais. Ir nemanau, kad kas nors dabar pasikeitė. Matome, kad e, yra toks pat principų trūkumas. Ir visai nenorima ES priimti tų, kam reikia pagalbos. Mano klausimas apie teisinės priemonės. Ar valstybės narės e, svarsto kažkokias e, teisinės e, priemonės migracijos rytyje? Kokios, kokia yra padėtis dabar? Ačiū. Pane Kengė. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjams. Mūsų laukia dar daug darbo. Šiandien nematome aiškios um, situacijos, jūsų imigracija, prieglopščių ir taptautinių bendradarbiavimų vidaus ministerijos ir užsienio reikalų ministerijos valstybėse narėse atsakingos už šios klausimus tarpusavėje nebendradarbiauja, pristato skirtingas programas ir aš galvoju, kaip mes galime tokį svarbų klausimą spręsti, kai dvi ministerijos vykdo skirtingą politiką. Būtent tai, man atrodo, matome iš jūsų prezentacijų. Uh, Dar viena tema, kuri man atrodo svarbi - jaunimas. Tai svarbi e, problema taptutinio bendradarbiavimo požiūrių. Šiandien mes turime daug ką padaryti, pažabodami nelegalę migraciją, bet taip pat turime skatinti investicijas kilmės šalyse. Mes turime uh, skatinti tokias investicijas, nes tai e, suteiktų naujų galimybių jauniems žmonėms, o jie sudaro labai didelę mm, dalį migrantų. Ir mes turime suprasti, kad bendradarbiavimo dėka mes galima, galime pakeisti sąlygas, ekonominės sąlygas, investicijų mm, teikimą galime padėti jauniems žmonėms e, panaudoti savo įgūdžius jų gimtosiose šalise. Bet kodėl tai nedaroma? Matome, kad ir iš Balkanų šalių emigruoja daugiausiai jauni žmonės. Tai kažkas yra daroma ne taip. Jeigu mes e, šiandien turėtume tokią priemonę, tai turėtume uh, ją vertinti pagal dabartinį kontekstą. O kontekstas yra toks, kad yra protų nutekėjimas iš daugelių šalių, e, lėšos nepasiekia tų, kam jos skirtos, e, žmonės emigruoja dėl e, diktatoriškų režimų, dėl to, kad iš šalių vyriausybės nuo jų visiškai atsiribojusios, taigi mes turime teikti paramą naujoms žmonių grupėms ar naujai žmonių kartai ir turime integruotai taikyti įvairias priemonės. Taigi mano klausimas būtų, kaip mes galime užtikrinti integruotą politiką, kuri derintų vidinę ir vidaus ir užsienio politiką. Man tikrai labai aktualūs e, šie klausimai nes, ir įdomu tai, ką jūs sakėte, nes kalbėjote apie šių reiškinių priežastis. Ačiū. Noriu paprašyti kitų dviejų paprašysių žodžių kalbėti trumpai, nes turime dar du, dar turime vieną tyrimą. Pone Valero, kalbėsiu trumpai. Aš turiu klausimą apie Maroką ir lėšas skirtas Marokui. Ar turime garantijų, kad šios lėšos nebus panaudotos finansuoti mm, karui okupuotose teritorijose. Ir kolega Jurek. Ačiū. Norėjau užduoti klausimą. Mes nemažai girdėjome apie finansinius aspektus, o mane labiau domina praktiniai migracijos aspektai imigracijos iš tų šalių, iš kurių daugiausia dabar yra išvykstama į trečiasias šalis. Pavyzdžiui, kaip atrodo imigracija e, iš, Arabų, iš Afrikos kišulių į Saudo Arabiją ir kaip yra bendradarbiaujama sprendžiant Etijopijos situaciją ar Eritrėjos pabėgėlių situaciją ir kokia yra, koks yra šių problemų mastas. Ir dar Noriu paprašyti daugiau informacijos apie tai, kaip praktiškai būtų galima padėti pabėgėliams trečiosiuose šalyse. Ačiū. Ačiū. Mūsų įgaliotinė užsienio reikalams. Kažkada atkreipė dėmesį, kad Afrikoje yra ne vien skurdžių šalių, bet ir nemažai turtingų šalių. 50 milijonų žmonių yra pabėgėliai. Tai aišku, kad problema turėtų būti ne vien ES, kas yra daroma siekiant perkelti tos žmonės pačiame Afrikos žemynė. Kaip spręsti praktiškai šį klausimą, bendradarbiaujant su ES ir kokios priemonės turėtų būti taikomas Afrikos žemynė šalia tų priemonių, kurias mes įgyvendiname. Labai greitai. Pirmiausia, kad e, tyrimas dar nesibaigė, išsakiau šiandien prieš šį posėdį kai kuriems iš jūsų kolegoms e, kaip reikia užtikrinti geresnį institucinį e, veiksmų derinimą pačioje Europos Sąjungoje ir e, Europos komisijoje. Pirmiausiai tarp Home ir DEFCO e, generalinių direktoratų, kad jie sudendžių savo požiūrį ir vieningai veiktų. Reikia dar čia daug padirbėti, bet kokiu atveju iššūkis yra pasižiūrėti, kaip sudenti vystimasi E, šalise e, partnerėse pietuose ir taip pat kaip gyvendinti Europos migracijos politikos tikslus, kaip tos dalykus suderinti dėl e, jaunimo. 80 procentų migrantų 18-30 metų yra. Tai yra labai svarbi grupė ir man atrodo, kad tai yra labai aiškus praktinis klausimas. Tai yra ES E, migracijos darbotvarkė nėra migracijos ir vystimosi skyriaus, kai kalbama apie migraciją, keliamas tas įklausimas turis e, rūpi Europai, bet e, nekeliama mažų klausimų legalios migracijos srityje ir nekeliamas klausimas apie globalę neligybę ir vystimasi. Kas, tai yra, kas yra iš tikrųjų sąsaja su migracija? Dėl bendradarbiavimo e, lėšų, man atrodo, kad e, pirmas dalykas yra parama biudžetoj. Marokas, Ukraina yra dvi šalis, e, kuriuose buvo gyvendamos paramos biudžetinės programos migracijos srityje, bet yra pavojus, kad Maroke e, sienų e, kontrolės programos gali užtikrinti, pas, gali reišti, kad bus pastatyta siena, bet manau, kad dabar tokio pavojus nebėra, praeitis yra praeitis. Du paskutiniai klausimai dėl e, iš pietų migracijų iš pietų ir Etijopijos, manau, kad ES yra parodžiusi gerą pavyzdį. Prieš metus, du mėnesius Saudo Arabija gražino šimtą tūkstančių etiopiečių ir ES tapo vienintelė donorė pasaulyje, kuri susitelkė ir e, siekė padėti tam šimtui dešimt tūkstančių e, migrantų iš Etijopijos bendarbiavimo ir vystimosi kontekste ES bendarbiauja ne tik žydama į e, migrantų srautus iš pietų į šiaurę, tai yra į Europą, bet taip pat prisideda prie geresnio migrantų srautų tarp pietų e, valstybių į pietinės kitas valstybės ir tai e, turėtų išlikti ES migracijos politikos darbo tvarkėje. Dėl Afrikos taip yra turtingų ir vargingų šalių, bet e, ir turtingosios šalis yra irgi šaltinis migracijos, pavyzdžiui, Pietų Afrika ar Nigerija. Kad Alžyras. Ir e, neegzistuoja politinė valia tose, šali, tose šalise spręsti migracijos e, problemą, taip pat ES nepakankamai e, atraktyvų globalų paketą siūlo joms. Maroko atžvilgių yra patvirtintas naujas prieglopščio įstatymas, migracijos politika, kur yra tarsi pavyzdys visam regionui. E, manau, kad kai kuriuose šalyse turtingesnėse trūksta politinės valios ir taip pat trūksta ES gebėjimo, noro pateikti tam tikrą patrauklų paketą, kad tos e, šalys simtus tam tikrų priemonių, kaip kad prieimimo pabėgėlių. Čia uh, komentas. Porą pastabų. Jūs kalbėjote apie tai, kad trūksta politinės situacijos suvokimo. Manau, tai susiję ir su tuo, apie ką kalbėjo kolega. Uh, būtinas koordinavimas komisijos viduje. Ir e, turi būti taip pat koordinavimas tarp Europos komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos ir tarp ES delegacijų trečiosiuose šalyse, nes e, labai nemažai atstovų jau yra e, nusiusti į kai kurias trečiasias šalis ir aš manau, kad tai yra svarbiausia Bet e, problema galbūt yra tame, kad ne visada sutarima dėl to, e, kas turi reikiamų techninių ir politinių žinių ir kompetencijos. Kai dėl teisinių priemonių skirtų apsaugoti imigrantams, kiek žinau, visos valstybės narės e, palaipsniui atsisakė tokių apsaugos priemonių Netgi Šveicarija pakeitė savo įstatymus, kalbant apie ne ES šalis ir ankstesnėje prezentacijoje taip pat girdėjome apie teisinės priemonės. Ir galiausiai jūs klausėte apie um, skirtingas ministerijas ir jų vykdomą skirtingą policiją, politiką. Iš tikrųjų tai stebina, nes yra priemonių skirtų užtikrinti vidinę koordinaciją, bet praktiškai matome, kad, pažiūrėjau, mobilumo partnerystė m, mm, užtikrina, kad būtų koordinavimas su trečiosiomis šalimis. Aš tikiuosi, kad taip pat e, bus dirbama ir valstybėse narėse. Bet iš tikrųjų turi būti mechanizmas, e, pagal kurį būtų informuojama apie valstybių narių dvišalius veiksmus. Netgi jeigu tai apima tik nacionalinė kompetencija ir nacionalinės priemonės. Ir toks mechanizmas e, pat padėtų pagerinti koordinavimas ES, bet ir e, koordinavimą tarp skirtingų tos pačios valstybės narės ministerijų. Tai tuo ir baigsiu. Ačiū. Ačiū. Dabar paskutinė prezentacija, pono Martin. Ir jeigu nespėsime per artimiausias dešimt minučių, tai jau nebepadarysime niekada. Prašom. Kalbėsiu trumpai. Ši studija jau gerokai pažengusi, mes turime projektą, kuris bus pabaigtas iki mėnesio pabaigos. Ir tai yra ataskaita migracijos centrui, kur aš dirbu. Uh, Du demografai, du ekonomistai ir du teisininkai dirbo šiame centre. Mes siekiame pagrysti visapimantį požiūrį į migraciją, apie kurį jūs kalbėjote anksčiau. Ir suteikti dėmesį į naujus teisėtos migracijos modelius. Kaip jūs sakėte, yra ekonominių migrantų, ES ir nėra teisinių priemonių, kaip jas teisėtai atsigabenti į ES. Matome, kad ataskaitoje yra šešios dalis, remiamasi šešiais klausimais, taigi trumpa pastaba apie kiekvieną skyrių. Pirmiausia, kodėl reikalinga ES, reikalingi teisės, teisės aktai, skirti teisėtai migra darbo migracijai. Taip yra dėl to, kad galioja laisvo judėjimo principas ES ir jis yra neįmanomas be vienodos darbo politikos, be bendros darbo rinkos ir bendros darbo migracijos politikos. Netgi jeigu tai ir nelabai paprastai gyvendinti. Antra, kokie yra nustatyti ES darbo rinkos trūkumai ir kokios yra prognozės ateičiai. Mes e, detaliai peržiūrėjome egzistuojančius ataskaitas šio klausimu ir atsakymas būtų, kad jau šiandien Europai reikalingi darbo migra migrantai. E, galbūt paradoksalu tai, kad mums reikia daugiau žemos kvalifikacijos migrantų, o ne aukštos kvalifikacijos migrantų. Aišku, užsieniečių darbo poreikis valstybėse narėse skiriasi, pietų valstybėse galbūt dabar net taip labai reikia žemos kvalifikacijos darbuotojų negu Austrijoje ir kitose valstybėse narėse. Iš 20 profesijų, kurių trūksta, tik 8 yra aukštos kvalifikacijos reikalaujančios profesijos, o 12 žemos kvalifikacijos. Taigi reikia abiejų kategorijų migrantų. Trečia dalis. Kaip dabar atrodo teisinė sistema legalios migracijos Europos Sąjungoje? Ta sistema yra fragmentiška, remiamasi skirtingomis kategorijomis. Ir mm, mm, mokslininkai, mėlynosios kortelės sistema ir sezoniniai var... migrantai yra pasiūlymas dėl studentų, kai kurios teisinės priemonės mažai naudojamas. Ir visos įgyvendinimo ir poveikio ataskaitos rodo, kad mm, iš tikrųjų tai mažai veikia, ar dabartiniai teisės aktai mažai veikia migracijos rautus į ES, todėl kad labai daug laisvės paliekama valstybėms narėms, kaip tas priemonės taikyti. Taigi čia e, mes manytume, kad reikėtų grįžti prie komisijos pirminės minties taikyti bendrą visapimantį požiūrį į ekonominę migraciją. Ketvirta dalis - koks yra šių politikos, šios politikos poveikis. Poveikis labai mažas, kadangi įgyvendinimas fragmentiškas, tačiau mes e, nustatėme vieną svarbę problemą, būtent tai, kad e, ta politika ne įtraukia tų um, migrantų, kurie jau yra ES, pavyzdžiui, pagal šeimų susivienimo principą ar studentų ir panašiai, uh, kurie galėtų būti įtraukti į darbo rinką ir kurias mes galėtume taip pat, uh, kuriems galėtume taikyti darbo migracijos uh, apibriežti. Penktas, penkta dalis. Ar ES migracijos darbo tvarkė atitinka ES darbo migracijos teisės aktų poreikius. Ne. Ji nepadeda išspręsti klausimo, kaip susijęti tarptautinę darbo migraciją ir migraciją ES viduje. Vienintelis ilgalaikis požiūris Europos migracijos darbo tvarkėje. Nėra tinkamas patenkinti esamus poreikius. Bet kuriuo atveju Europos migracijos darbo tvarkė e, suteikia galimybę aptarti visus šios aktualius klausimus. Ir šešta dalis. Joje mes e, nustatome naujus legalios migracijos į ES e, modelius ir būdus ir e, svarstome, kaip jie dera su ES darbo rinka ir kiek jie yra galimi politiniu ir ekonominiu požiūriu. Ir mes galvojame apie konkrečias funkcijas tokių modelių. Tai yra e, pasiūlos ir paklausos e, dar, derinimas. Toliau e, šeimų susivienimas, studentai, jų pritraukimas, toliau ES darbo migracijos politikos ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis e, derinimas e, ir galiausiai turi būti e, taikomos ataskaitų teikimo sistemos, kurios kol kas nėra pakankamos ir užtikrinti suinteresuotų šalių konsultaciją. Vorragend gemacht, aber wenn die Kollegen noch eine Chance. Dėkoju. Puikus darbas. Iš tiesų, dabar prašom klausimai. Ponas Jurek. Ačiū. Trumpas e, pastabas. Apie ką mes kalbam? Dar prieš penkis metus nemažai ES valstybių narių uh, ribojo galimybės legalaus darbo savo mm, teritorijose ir nesuteikė tokios galimybės kitų ES valstybių narių piliečiams. Migracija gali būti vidinė arba išorinė, iš kitų šalių. Kaip Ana sakė, apie pusantro milijono portugalų iš, emigravo iš Portugalijos pastaraisiais metais. Jeigu kalbame apie emigracijos mastą iš Bulgarijos ar Lietuvos, tai net 10 procentų visų gyventojų emigravo. Ir tie, tas judėjimas kelia tokią reakciją, kokią dabar demonstruoja Junktinė karalystė. Ir yra nerimaujama, kad tokie, toks skaičius ES piliečių migruoja viduje. Tai kaip dar galime kalbėti apie išorinę imigraciją ar imigraciją iš kitų šalių? Mes tiesiog pavedame savo piliečius. Čia nėra, kaž... rodome pilietinį neatsakingumą. Uh, uh, to... Dėkui, Ana Gomeš tie 485 tūkstančiai išvykusių Portugalų yra kvalifikuoti specialistai jie nepatektų į emigrantų kategoriją, jie būtų tiesiog, tiesiog taip vadinami expats. Jeigu Portugaliai gautų darbo, jie ten gyventų, bet taip nėra. Bet Portugalija savo ruoštų priemė daug migrantų iš Ukrainos, Moldovos ir kitų šalių. Ir iš Afrikos bei Brazilijos. Ir tie žmonės prasidėjus kriziai pirmieji išvažiavo iš Portugalijos ir dabar ten yra teritorijų, kur nėra žmonių. Taigi Portugalijai reikia žmonių, reikia migrantų. Ir tiesiog keista, kad mūsų vyriausybės to nesupranta. O jei ir supranta, tai nieko nedaro, kad užtikrintų teisinius kelius tokiam žmonėm atvažiuoti. Trumpai pastebėsiu, sako pirmininkė. Portugalai, kiek žinau, labai populiarūs jungtinėje karalystėje slaugytojos labai populiarios jungtinėje karalystėje, nes labai geros slaugytojos. Propio de los países de la Unión Europea. No estamos hablando de... Kalbame mes ne apie bendradarbiavimą, ne apie solidarumą, kalbame apie tai, kad reikia darbo rinkos e, poreikius patenkinti Europoje. Kitas dalykas, klausimas yra labai delikatus politinė prasme ir mes visi tai žinome. Mūsų kaip mokslininkų triejų prievolė yra įsitikinti, kad surenkama bus teisinga informacija, ji bus perdodama ir paskui taps sprendimų pagrindų. Dabar atsakau jūsų klausimą ir baigiu. E, mes e, prie, prie, prie išvadų, kad reikia rasti būdų, kaip susijęti cirkuliaciją piliečių ES viduje, kaip sujungti ją su e, teisėta tarptautinė migracija darbo srityje. Tai atrodo skirtingi dalykai ekonominių požiūrių ir darbuotojams ES vokiečiams. Tas pats, ar jie atvažiuoja iš Maroko ar iš Portugalijos tie žmonės, svarbiausia, kad jie gerai dirbtų tie žmonės ir kad e, teisėtai galėtų galėtų likti šalyje. Ir tai, mano nuomonė, yra didžiausias iššūkis, kaip susijęti tuos dalykus tą e, globalų aspektą ES darbo rinkoje, kaip įtvirtinti. Ačiū. Anksigyvinė. E, labai ačiū. iš tiesų galėtume jums skirti prizą už šiandien glaučiausiai ir efektyviausiai patiktą informaciją sako pirmininkė. Ir vertėjai taip pat verti prizo, nes spėjo tokiu greičiu versti. Gal kas turi dar kokių kitų klausimų? Šiandien paskutinė galimybė tą padaryti iki vasaros atostogų. Jei nieks neturi daugiau ką pridurti, tai linkiu visiems gerų vasaros atostogų. Kitas mūsų posėdis 3 rugsėjo Laukiu visų pailsėjusių, sveikų ir laimingų. Geros vasaros. Gut.